Je vous propose de, de prendre place afin que nous. Siūlau visiems susėsti, kad galėtume pradėti mūsų darbą. Jei ponė Hazekamp atsisėstų į savo vietą, galėtume ir pradėti. Ačiū visiems, kurie atėjote į šį paskutinį mūsų komiteto klausimą, prasidės rimtas darbas, nes po rugsėjo 17-19 numatyto vizito į Lyoną um, busime užbaigę visus etapus. Pranešiai parengs savo pranešimą, ponas Lin, Lins ir Stas netrukus tai padarys. Ir tik nebejoju, kad tas projektas bus e, nepriekaištingas ir kad balsavimas, kaip numatyta, įvyks šių metų gruodžio mėnesį, kad mes laikysimės savo užmojų šiame darbe ir pasiūlymus teiksime drauge kolektyviai. Visų pirma, siūlau patvirtinti darbo tvarkės projektą. Negavome, nesilaukėme jokių siūlymų ją keisti ir laikysime ją patvirtintą, už tai jums ir dėkoju. Keletas pirmininko pranešimų. Vertimas e, mūsų posėdžio vyk, vyksta šešiomis, šešių šešiolika kalbų. Posėdžio dokumentai yra prieinami e-meeting prietrikoje ir posėdžio e, transliacija vyksta internetu noriu pasisveikinti su, su Europos šalių ir iš viduržėmio jūros šalių bitininkystės sektoriaus atstovais. E, ypač man malonu pasisveikinti su prancūzijos e, bitininkais e, noriu pasidžiaugti jų darbu, siūlau tikrai labai garsiais plojimais išreikšti savo e, pagarbą jiems ir jų darbui šioje srityje. Taip pat noriu padėkoti ponui Mikalbom už jo dalyvavimą posėdėje. Jis yra Dwayne Johnsono advokatas E, tai, tai žmogus, kuris e, padavė į teismą Monsanto. Tai susijęs su mūsų darbu, kaip žinote, e, mūsų darbas apima daugybės ryčių. Džiaugiamės, kad galite dalyvauti mūsų darbe. Ponas Baum galės pristatyti savo darbą ir tame procese, kur jis dalyvauja, taip pat yra daugybė svarbių klausimų. Ir jeigu liks laiko, mūsų posėdžio pabaigoje jam suteikti žodį trumpam pasisakymui. Bet e, tai bus įmanoma tik tada, kai mes um, aptarsime kitus darbo tarkės punktus Ačiū taip pat, dėkoju Jums už tai, kad sutikote at, at, atvykti mūsų posėdį ir pasisiūlėte pasidalinti informaciją. Noriu Jums priminti tai, ką ir tikriausiai ir taip žinote, kad tai paskutinis klausimas ir kad esame pasirengę išklausyti e, vyriausių nevyriausybinio organizacijų, kitų organizacijų Mūsų posėdis numatytas iki 18 valandos ir numatytas dviejų temų svarstymas. Mm, e, pirmajai temai e, vadovaus ponas Vanders Luis. Nežinau, ar teisingai ištariu jūsų pavardę ir iš, iš anksto dėl to atsiprašau. Bergeno universiteto e, Norvegijoje mm, profesorius, taip pat atstovavo ir Utrechto universitete iš Niderlando. Taip pat iš, išklausysime ponios Noa Simon Delso, kuriai taip pat noriu padėkoti už tai, kad atėjo čia. Ji yra bitininkystės tyrimų ir informacijos centro Belgijoje ekspertė. Taip pat e, kalbės ponas Etorė Kapri iš e, Piecencos katalikiškojo universiteto. Taip pat noriu jam padėkoti už dalyvavimą, jis kalbės pirmosios temos svarstymę. Taip pat man labai malonu pristatyti Jums antrosios, antros temos svarstymę dalyvausiančius ekspertus. Visų pirma, ponia Frančiska Agberg, vėlgi atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu pavardę, Greenpeace atstovė Europoje Noriu padėkoti jai už mūsų raštišką korespondenciją, už atsakymus. Taip pat noriu pasisveikinti su Martin Pižon, iš, kuris yra mokslinis tyrėjas Europos įmonių observatorijoje, kuris pasisakys anglų kalbą. Ir taip pat išklausysime poną John Chin, kuris yra ūkininkas ir, ir taip pat E, pasėlių e, apsaugos ir e, augalų sveikatos valdybos atstovas ir pirmininkas. Kalbėtojams abiejomis temomis numatytas, numatyta pasisakymai po 10 minučių. Visų pirma, juos išklausysime, išklausysime tris pirmuosius kalbėtojus ir po to čia dalyvaujantis komiteto nariai turės galimybę užduoti klausimus. E, pirmosios temas svarstymė klausimus pirmiausia užduos Norbert Lins ir ponas Varstas, o paskui šešėliniai pranešėjai visų frakcijų, o po jų e, koordinatoriams bus suteiktas žodis. Dirbame pagal tą patį principą. E, minutė klausimui ir dvi, dvi minutės atsakymui. Jei narys nėra patenkintas atsakymu, jūs dar užduoti papildomą klausimą, e, jam numatyta 30 sekundžių. Prašau tikrai laikytis e, tokios darbo tvarkos, nes šiandienos posėdis bus ilgas. Ačiū uždėmesi ir e, noriu informuoti Jūs, kad numatome, jog mūsų darbas vyks iki 18 valandos šiandien. Sieksime aptarti tuos klausimus, kurie mums visiems rūpi ir e, tai bus, nebejoju, kad šis posėdis bus ypač naudingas e, pranešėjams, kad jie šiandien gaus daug informacijos, kurią panaudos uh, savo pranešimuose. Taigi, pirmiausia, žodis ponui Žeron van der Suis. Dešimčiai minučių ir iš anksto dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Ačiū, kalbėsiu apie nenumatytas, nepag, nepageidaujamas naujų technologijų pasiekmes žemės ūkyje. Taip vadinamus e, sisteminius pesticidus. Tai susijęs su 90-metėje pradėtomis dėkti prevencinės kontrolės priemonėmis, e, kuomet e, visų augalų stiklos buvo pradėtos beicuoti, bandant taip e, apsisaugoti nuo galimų lygų. Ir toks metodas labai paplito, būtent tokie pesticidai naudojami ir 80 procentų pasaulio pesticido rinkos, e, e, toje rinkoje 80 procentų turi nikotinoidai. Jie yra labai toksiški ir, yra, ir generiniai, e, puola visus pesticidus ir apsaugo augalus nuo, viso, nuo visų lygų. kalbame jau dabar apie, apie insektą gedoną, apie uh, vabzdžių populiacijos žūti pastaraisiais metais. Daugiau nei 75 procentais sumažėjo daugybė vabzdžių rūšių per 27 27 metus, 2011-aisiais Junktinėse valstijose buvo parengta apžvalga, kuri atskleidė, kad išnyko keturios E, kamanių rūšys e, Amerikos žemynė per dešimtį metų ir išgyveno tik tai keturios rūšys. Tai yra 90 procentų, 96 procentai visų tame žemynė gyvavusių kamanių išnyko. Niderlanduose e, e, iš 180 iš 358 bičių rūšių įtraukta į raudoną įnykstančių rūšių sąrašą. Taigi, Vabžiai masiškai žūsta, tai susijęs su kininkavimo metodais. Jie daro poveikį visai aplinkai ir gamtai. E, Svarbiausia vaidmenį čia vadina neonikotinoidai. Matome, e, kokie kokios yra jų formulės. E, Europoje buvo naudojami apie 200 e, produktų, kai kurie iš jų yra ypač problematiški. Imidoklaporidas, pavyzdžiui, jeigu beicuojamos augalų sėklos, tai e, augalos tampa nuodingu iš vidaus ir ta nuo, su tuo nuodu susis, sueina į kontaktą bitės ir vabzdžiai. Todėl pamatykime, ką, kas vyksta, jeigu e, vienam augalui, vienos rūšės atveju naudojamas e, E, tas pesticidas. Jeigu neiškyla jokių problemų, tuomet leidžiama plačiai naudoti. Jei niekas nepasidomėjo, kas nutinka, koks, kokį paveik, poveikį atneša masiškas tų medžiagų naudojimas. Mes pasidomėjome, kas vyksta, jeigu tie toksiški, toksiškos cheminės medžiagos, pesticidai patenka į aplinką ir kaip jos veikia ne tik bites, bet visus visus gyvūnus. 2014 paskelbėme apžvalgą, kurioje nagrinėjame sistemin, sisteminius plačiai prieinamus pesticidus, rėmėmės įvairiausiai e, specialia literatūra, akademinėmis studijomis. Tai yra e, pasaulinė apžvalga kuri buvo atnaujinta praėjusiais metais. Šiais metais pasirodė dar trys apžvalgos ir paskelbėme dar septynes. E, dar septynis leidinius. Šioje, šioje diagramoje matote, kaip e, tos cheminės medžiagos veikia įvairias gyvūnų rūšis ir kaip jos prasiskverbia į dirbožemį, e, orą į augalus. Taip pat šis. Šis skaidrė atspindi, kaip, kokiu mastu paveikiami gyvūnai, kaip bendrai e, tos cheminės medžiagos veikia ekosistemas. E, matome, kad vabzdžiams apdulkintojams poveikis yra plataus masto. Tos cheminės medžiagos labai juos veikia. Tas pats pasakytina apie vandenyje gyvenančius stuburinius ir daugybę sklai, e, skraidančių paukščių. Tarša prasideda nuo vandens. Vanduo mm, yra taršos šaltinis e, ir paukščiams. Tai reiškia, kad ir e, paukščiai, ir žuvis, ir sausumoje gyvenantis stuburiniai e, tą poveikį junta. O čia apžvalga, koks yra, kaip yra užterštas paviršinis vanduo Niderlanduose. Kai kuriuose vietovėse tarša penkis kartus viršyje taršos lygmenį, leistina taršos lygmenį, kai kuriais atvejais daugiau nei penkis kartus, kartai, kai kuriais atvejais dvidešimt tūkstančių kartų viršyje taršos ne, ribas. Labai, labai daug kur dar paviršinis vanduo viršyje nustatytas taršos normas. Ir per augalą tarša pasklinda ir dirbožėmėje, ir e, paviršinėme vandenyje, ir gruntinėme vandenyje. Tirdami padėtį Niderlanduose išsiaiškinome, kad, kad tyrėme e, padėtį daugelį metų ir konstatuojame, kad taršos ribos buvo viršyje, viršytos ir ten, kur ta tarša buvo viršita, 70 procentų konstatuotas faunos e, sumažėjimas kuri gyvena vandens šaltiniuose. Taip pat matome, kad e, neįgyvendami galiojantis teisės aktai e, šio, šioje srityje. Taip pat sumažėjo ir vabzdžiais mintančių paukščių. Tai siejama su neonikotinoidų koncentracija. Taigi tai yra akivaizdus įrodymai, kad neokotinoidų naudojimas e, susijęs su vabzdžių nikimu ir, ir paukščių nikimu. Toliau, e, ką teigia mokslas? Laikantis tabako e, nagrinėjant tabako pramonės pasirinktą strategiją, matome, kad ir Monsanto bei kitos cheminių medžiagų gamintojos renkasi tą pačią strategiją. Teikia, naudojasi moksliniais duomenimis, kad nukreiptų tyrimą nuo probleminių sričių, e, kad nukreiptų jį kitur. Taip pat e, yra pastangų užmaskuoti nepatogią tiesą, keičiami moksliniai standartai ir panašiai. New York Times dienraštyje pasirodė straipsnis, kur, kurį turėtumėte perskaityti ir kur, mm, iš kurio aišku, kaip galima, kaip galima subtiliai viską pa, pakeisti. James Creswell um, bičių ir e, gėlių e, ekspertas dirbęs Anglijos Eksete, Ekseterio universitete buvo pasi, pasitelktas Singenta kompanijos ir panaudotas savo tikslams. Konstatuojame, kad e, institucijose, kurios, kurioje, kurioje dirba ekspertai ir kurios priima sprendimus, aiškiai egzistuoja konflikt, interesų konfliktai. E, Man, mano laikas baigėsi, sako kalbėtojas. Chroniško toksiškumo testas. Nagrinėjama, kas nutinka po dešimties dienų sąlyčio su pesticidu. Jeigu bitės išgyvena dešimtį dienų, tai toks pesticidas laikomas e, nekenksmingu. Tačiau jeigu tas laikotarpis yra, jeigu. Tačiau vis dėlto po 14 dienų kamanės numiršta. Net jeigu mažiname dozes, vabzdžiai, bitės ir kamanės išgyvena ilgiau, bet vis tiek miršta. Tačiau po 14 dienų e, tas nuodas iš aplinkos, iš bičio aplinkos nedingsta, nes yra įvairiausių kitų toksiškų medžiagų e, bičio aplinkoje. Manome, kad tai yra įdingas testas, kurio e, pagrindu yra įvertinama, ar konkreti medžiaga nuodinga ar ne. Tai reiškia, kad egzistuoja problema, ta problema yra savo pobūdžių pasaulinė kaip žinoma, pesticidai nepaiso sienų ir reikia ieškoti globalinio sprendimo ir globalinio požiūrio. Parengiau e, studiją, kurioje sakome, kad reikia pasaulinės sutarties e, skirtos apdulkintojų apsaugai. Tai yra klimato problema ir reiktų sutelkti dėmesį į e, augalų išteklių atkūrimą ir reiktų siekti visiško neokotinoidų atsisakymo ir reikėtų e, automatiškai eliminuoti tuos pesticidus, kurie yra nenaudojami, kurie naudojami tik profilaktiškai, nes tai netitinka kai kurių metodų. Taip pat būtina nedelsiant e, pasiekti, kad e, mo, mokslo ir akademijos atstovai taptų neutralūs. Taip pat imtis kitų priemonių e, vabžių pasaulio išsaugojimui. Tuo, tuo ir baigiu, tikiuosi, kad laikiausi mano pasisakymų skirto laiko. Sievų. Labai ačiū. Aš nedelsdama suteiksiu žodį uh, poniai Nuo Simon Delsu. Labai ačiū. Ačiū, kad mane pasikvietėt ir suteikėt galimybę šiandien pristatyti savo pranešimą. E, kolega jau šiek tiek kalbėjo apie bites. Aš pati šiek tiek plačiau pasakosiu e, apie tyrimo detalės. Nelabai nu, detaliai, bet vis tik pristatysiu. Jeigu norite dar daugiau detalių, kreipkitės asmeniškai. Pirmiausia, turime pagalvoti, kam pesticidai yra naudojami, kad suprastume, kaip bitė susiduria su pesticidais. Taigi, iš esmės, turime suprasti, kad pesticidai yra naudojami labai įvairiai. E, pagalvokime, e, visi turbūt galvoja, kad pesticidai yra tik tai purškiami, du pavyzdžius čia matote, bet yra ir daug kitų būdų. Ir kaip sakė Jeron, e, tie produktai rinkas pasiekia ypatingais būdais kartais, e, pavyzdžiui, beicavų sieklas. Dabar didžioji dalis e, rinką patenkančių augmeninių kultūrų yra apdorojamos beicų ir po to yra pateikiamos į rinką ir po to yra pasėjamos. Kai kuriuose zonose e, pesticidai yra ištirpinami laistant vandenyje arba e, šaknys, arba, pavyzdžiui, svagunėliai gėlių yra pamirkomi pesticiduose. O kartais pesticidai netgi gali būti suleidžiami į e, augalų kamienus, kaip matome šioje nuotraukoje. Priklausomai nuo e, pesticidų naudojimo būdų, skirtingai bitės su jais susiduria. Kartais net numatyti tai yra labai sudėtinga. Yra produktų, kurie yra labai atsparūs. Pavyzdžiui, kai jie e, pasiekia dirbožėmį, jie ten ir išlieka. Pavyzdžiui, dirbožėmėje pesticidai gali išlikti ištisus mėnesius. Taip, jie gali patekti į gruntinius vandenis, gali patekti į kaimininius laukus per dirbožėmį tokiu būdu. Ir esame pastebėję, pavyzdžiui, kad labai daug problemų uh, dėl pesticidų iškyla vėlesnėse kultūrose. Todėl būtų gera ūkininkavimo praktika e, panaudoti tuos barjerin, tas barjerinės kultūras, kad išvengtume e, plitimo ir erozijos. Dabar pastebime, kad augalai neretai pesticidų likučius panaudoja ir vėlesnės kultūros e, vis dar yra taršios bitėms. Pavyzdžiui, e, jeigu pesticidus pavartosime vasarą, e, ten pas rudenį toje pačioje žemėje pasėsime kitas kultūras, tai tos naujos kultūros bus užkrėstos pesticidais. E, kalbame apie likučius kaimininiams augalams taip pat. Taip pat pastebėjome, jog bitės renkančios žiededulkės iš baltų žiedų uh, užsikrečia, nes tie balti žiedai yra užkrėsti kaimininių kultūrų. Dabar kalbame apie gerą ūkininkavimo praktiką, labai populiarinama uh, Ir e, kalbame apie žydinčių augalų juostas. Tokia jau yra realybė. Net ir patys geriausi ir sažininkiausi ūkininkai susiduria su uh, tokia realybė, kad dėl pesticidų žydintieji barjerai užsikrečia ir uh, bitės iš jų surenka žiedadulkes. Taigi, Žinant pesticidų skleidimo būdus, galima aiškiau apibriežti, e, kaip bitės su jais susiduria. Taigi, kaip jūs sakiau, kartais kalbame apie purškimą. Arba uh, siejant e, beicuotą sėklas yra sukuriamas toksinis debesis, kuris pasiekia bites. Ir taip bitės su pesticidai susiduria. Kitas dalykas sisteminiams produktams ypač. Kaip Jeron sakė, neokotinoidai nėra vieninteliai sisteminiai rinka patenkantis produktai, yra labai daug ir fungicidų, produktų skirtų grybių kontroliai. E, taip pat yra herbicidai augalas e, nepriklausomai nuo to, kaip jis yra panaudotas, ar įsieklas būtų beicuojamas, ar vėliau augalas būtų apipurkštas, įsisavino tas toksiškas medžiagas ir laikas nuo laiko augalai išskiria uh, drėgmę, vandenį, kuriame yra labai daug pesticidų likučių. Ir bitės tuos likučius paima, nes, kaip žinia, bitės suvartoja visą aplinkoje esantį vandenį, nes joms reikia išgyvenimui labai daug vandens, kaip ir visiems gyviems padarams. Kaip jau sakiau, ir kaip Jeron sakė, labai daug pesticidų likučių yra ir vandenyje. Tiesą sakant, didžioji jų dalis nusėda vandenyje. Milžiniškas pesticidų ir įvairių kitokių chemikalų mišinys pasiekia vandenį. Ir uh, E, ypač daug pesticidų susitelkia balose, kurios laukose kartais susiformuoja. Jeigu dirbožėmėje yra gausus pesticidų likučiai, tose balose jie susikoncentruoja ir bet kokie gyvūnai, skaitant bites, gerdami tą vandenį, perima tos pesticidus. Vis pamirštame, kad pesticidai viešosios erdvėse yra naudojami, e, soduose, parkuose, turime bičių ir miestuose. Ir labai daug žmonių yra miestuose, kurie taip pat susiduria su tais pesticidais. Ir jau, kaip jau buvo pasakyta, kai tie produktai įsisavinami augalų dėl sisteminio vartojimo arba dėl to, kad jie tos augalinės kultūros kažkaip kitaip susidūrė ar turėjo kontaktą su pesticidais, tai per jų žydėjimą bitės e, suskrenda, perima um, e, žiedadulkės ir perneša jas į savo šeimas. Tokiu būdu užkirčiamos ištisos bičių šeimos. Labai dažnai bitininkai ieško, suranda, atsiprašau, naujų um, bičių susidūrimo su pesticidais atveju. E, tai sukelia labai rimtų padarinių. Anksčiau, pavyzdžiui, didelis skandalas buvo kilęs dėl E, dulkių, pesticidų dulkių iš e, jaunų daigelių. Buvo sakančių bitininkų, kad bitės užsikristė pesticidais dar net ir nežydėjimo laikotarpiu. Buvo sakančių, kad jie taip negali būti, kad jie čia kalba nesąmonės, tačiau paaiškėjo, kad iš jaunų daigų uh, pesticidų dulkės paslinda į aplinką ir bitės susiduria su tomis dulkėmis, kuriuose yra labai daug neonikotinoidų. Ir e, taip ištisos bičių šeimos išmiršta. Laimiai e, tai buvo išsiaiškinta ir e, yra įmamasi priemonių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbu E, suvokti, jog pesticidai aplinkoje yra žymiai judesni, negu mes įsivaizduojame. Tokio dalyko, kaip bitėms nepatrauklios kultūros, neegzistuoja. Bitės e, yra, naudoja visus augalus, jeigu taip galima pasakyti. Pesticidai yra sisteminiai ir atsparūs. Jie išlieka dirbožėmėje. Jeigu persėja pesticidai yra naudojami ir paskui yra net nuėmus derlių tame laukia pasėjama kita kultūra, bitės mm, atskridusios ant to augalų gali užsikrėsti, jos e, gali perimti e, tuos pesticidus, pavyzdžiui, iš grūdinių kultūrų. Negalime e, galvoti, kad grūdinės kultūros bitėms bičių nedomina. E, bitės džedadulkių ir ten randa. Kadangi pesticidai yra labai judus aplinkoje, mes turėtume uh, galvoti apie mytybo šaltinių uh, apdulkintojams um, pasirinkimą. Galvodami apie pesticidų mobilumą aplinkoje, mes galime uh, tą ypatybę net palankiai panaudoti ir galime sukurti insektų spastus, kai mytybo šaltinius aplinkoje uh, plečiame, jų rūšių skaičių didiname. Mes turime suprasti, kad viską reikia derinti su pesticidų naudojimu. Tie galiu pasakyti apie susidūrimą su pesticidais, o dabar perinu prie toksikologinių savokų. Nežinau, kiek informuoti yra susirinkusiai šioje salėje, bet ši skaidrė yra labai didaktiška. Kiek kalbame apie toksiškumą, koks gali būti toksiškumas? Rinkoje dabar yra tokių produktų kaip biotrinoidai ar neokotinoidai. Mes kalbam apie produktų toksiškumą, kuris patenka į kuris matuojamas nanogramais 0,000. Ir jeigu bitės susiduria su šimtu nanogramų, tai vienas vienintelis kontaktas gali jas apkrėsti. Jeigu e, taršumas išsiplečia per ilgesnį laiką, toksiškumas išsiplečia per ilgesnį laiką, grėsmė bitėms dar labiau padidėja. Jeigu koncentracija nėra pakankamai didelė, kad nužudytų bites, tai tada e, jos apsinuodys per ilgesnį laiko tarpą. Mes suprantame, kad Jeigu, pavyzdžiui, išgersime tik vieną stiklą, stiklą alkoholio, galime prarasti orientaciją, galime nebesugebėti namo pareiti. Bitėms lygiai tas pats. Jos e, nebesugeba grįžti į avilį, nebesugeba koncentruotis, bet e, mes to dar neišsiaiškinome, kokio masto, kokio kiekio toksiškumo reikia, tam kol kas neaišku. Imida klopridas yra vienas iš daugelio e, neonikotinoidų. Rinkoje esantys insekticidai, bent jau tuo metu, kai buvo atliktas tyrimas prieš 2014 metus, e, niekuomet e, nebuvo vertinami chroniško toksiškumo požiūriu. Kas buvo išsiaiškina, išsiaiškinta svarstant e, bičių poveikį bitėms mirtinas poveikis gali būti. Dabar rinkoje esantis produktai yra itin toksiški, nepaprastai toksiški, kartais 11 e, tūkstančių kartų didesnis negu leidžiama norma. Vėleksnis aškumas reiškia, kad bitės, pavyzdžiui, užsikrečia kovo mėnesį, o numiršta Liepos mėnesį. Jokių būdų negalime sakyti, kad e, pesticidai nesukėlė jų mirtingumo. Chroniškas toksiškumas buvo taip pat nustatytas, jo dozės yra net mažesnės negu to e, ilgalaikio toksiškumo. Ir dar vienas dalykas netipiniai dozės ir efekt, netipinis dozės ir efekto santykis. Man laiko pasirodo visai nebeliko, sako pirmininkas. Taigi e, toksiškumas šiuo atveju pasireikš e, labai didelėmis dozėmis ir labai mažomis dozėmis. E, nereiškia, kad rinkoje esantis nedidelės koncentracijos pesticidai nekenkia bitėms. Net ir labai atskiesti pesticidai e, žalą padaro. Čia mes turim galvoti apie labai daug subletalinio poveikio. E, daugiausia kenčia medų nešančios bitės. Jos susiduria su E, įvairiomis patologijomis pastebėjome tą patį kaip su bitėmis, su naminėmis bitėmis užfiksavome ir su laukinėmis bitėmis. Aš parinkiau išvadų rekomendacijų. Galiu tik tai pasakyti, kad bitės yra labai geras rodiklis apie aplinkos būseną, būklę. Jos aiškiai parodo, kur problemos egzistuoja ir e, į kurią sritį reikia dėti daugiausia pastangų. Pesticidai aplinkoje yra žymiai mobilesni, negu mes įsivaizduojame ir jie gali atnešti nenumatytų padarinių. Įtraukiau rekomendacijų jūsų komitetui. Kiek žinau, jūsų komitetas teiks rekomendacijų teisės tikslais, rizikos vertinimui, rizikos valdymui. Galite viską perskaityti klausimuose, kurie yra pateikti komitetui tikiuosi, kad išmintingai mano rekomendacijomis pasinaudosite. Labai ačiū, ponė e, Simon Delsų. E, per dešimt minučių aš suprantu, kad yra sunku e, išsakyti tiek daug informacijos, bet aš galiu pasakyti, kad jūsų darbas mus įkvėpia tolesnė veikti. Toliau, Etore Capri. Okay, thanks. Uh, thanks, uh, thanks. Labai ačiū. Kalbėsiu itališkai, nes yra, čia yra vertimas, todėl aš mėliau kalbėsiu gimtają kalbą. Taigi kalbėsiu itališkai. Mano pasisakymas bus skirtas e, tiems būdams, kuriuos galima panaudoti šiandien, smažinant aplinkosauginį pavojų žemės ūkiją. Noriu, noriu padėkoti šios skimo organizatoriams ir už pateiktą medžiagą taip pat. Tai buvo naudinga siekiant apgalvoti šias problemas. Pavandysiu pateikti e, šios problematikos apžvalgą. Taigi reguliavimo kontekstas. Kokios yra priemonės, kokias pateiksiu pavyzdžių iš Europos šalių ir po to pateiksiu savo išvadas. Taigi, kai kalbame apie rizikos valdymą, kai kalbame apie poveikį švelninimą, tai kalbame apie rizikos valdymą iš esmės. Ir šiandien apie tai reikia kalbėti, nes argumentai susijęs su rizikos valdymu tampa vis uh, sudėtingesni, kalbė, kolegos kalbėjosi prieš mane paminėjo tai. Yra daug aspektų, kurie reikalauja naudoti rizikos švelninimo metodus. Rizikos švelninimas yra privalomas, nes šiandien e, augalų sveikatos produktų registravimui svarbu naudoti tokias priemonės pagal tvaraus pesticidų naudojimo reglamentą ar direktyvą. Visoje Europoje kalbame apie maisto produktų kokybės gerinimą, apie sertifikavimą, kalbame apie žemės ūkio tvarumą, tvaraus vystimosi tikslus ir švelninimo, riziko švelninimo metodai yra dalis procedūros ir rizikos švalinimas tampa labai svarbus per 30 metų tyrimų, kalbant apie augalų sveikatos produktus, suprasta, kad reikia mažinti jų naudojimą ir siekti, kad jie būtų sveikesni, saugesni dėl aplinkosauginių ir toksikologinių priežasčių. Turime 290 e, aktyvių medžiagų, kurios yra reguliuojamos. Risko švelninimo priemonės šioje lentelėje rodo, kad tai yra labai svarbu. Pats, e, jeigu kalbėsime apie tai, kaip su jais sudarė operatoriai, vartotojai, kad reikia švelninti e, poveikį vandeniu ir taip toliau, ir organizmas. Risko švelninimas pagrystas priemonėmis, kurios yra sukurtos ir pagristos moksliniais duomenimis. Ir yra e, susijusios su ES investicijomis į mokslinius tyrimus. Prieš 4-5 metus buvo pradėtas vykdyti dėlis projektas, įtraukiantis 90 mokslininkų. Šis projektas, kurį rėmė SETA, viena svarbiausių bendrovė, dirbančių ekotoksologijos rytyje, e, buvo įsteigta MacPie Šarkos projektas. Buvo sukurta prie, sukurtas priemonių rinkinys, apimantis priemonės, kurios galima šiandien naudoti praktikoje, kad būtų galima padėti valstybėms narėms įgyvendinti priemonės ir jas skleisti jų naudojimą, siekiant sušvelninti pesticidų poveikį. Tai padeda siekti šios praktikos evoliucijos vietos lygmenių tiesiog įtraukiant taip pat ir ūkininkus, žemės ūkio verslininkus ir e, augalų apsaugos produktų e, gamintojus. Taigi tai yra visos sistemos dalis. Į šį projektą įtraukiame 28 ES šalis, siekiant paskleisti tokią praktiką. Rizikos švelnimas aptariamas taikant labai platų scenarijų. Pavyzdžiui, vertinant situaciją aplinkoje ir neaplinkoje. Ir rizikos švelnėjimo darbas susijęs ne tik su vertinimu aplinkoje, bet ir ne tik aplinkoje. surinkta visa informacija, kuri tik tai yra prieinama ir bus kurtas reitingas pagrįstas socialiniais ekonominiais veiksniais, kas leido mums e, parengti naudojamos praktikos sąrašą. Čia matome tokį grafiką ir toliau pavyzdį. Pavyzdžiai, kurie čia pateikiami, parengtas dokumentas, kurį galima prasisiųsti šimto puslapio dokumentas ir jo pasinaudojant galime dėkti tokią praktiką. Mes jau pradėjome pagal Horizontas 2020 e, programą Europinį projektą. Pradėjome tokią techniką taikyti vietos lygmenių. E, e, valstybės narės, daugiausia galiu kalbėti, aišku, apie Italiją, mano šalį čia. Tokia praktika įgyvendinama mūsų kaimo plėtros planuose E, šis projektas yra vykdomas Lombardijos regione. Pirmiausia, pradedant nuo mokymo. Tai yra vienas iš projektų, kurį remia ES. Būtent e, tam, kad būtų dėgiamas tokios sistemos. Tai nėra tiesiog paprasta praktika. Mes bandome racionaliai įvertinti situaciją ir vykdomas darbas taikančias priemonės leidžia įvertinti ir anksčiau taikytos technikos e, veiksmingumą. Taigi dar yra augalų apsaugos produktai susijęs su vyriaulypės informacijos rinkimu ir nustatyti rizikos vertinimo priemonės. Pavyzdžiui, galima numatyti buferinės zonas, kad nesklistų e, purškiamų medžiagų paskleidimas. Anksčiau buvo minėtas e, tų cheminių priemonių dreifavimas, paskleidimas. Aš e, kalbu galbūt šiek tiek greitai. Na, buvo palygintos situacija palyginta įvairiose valstybės narėse. Visą tai yra patikta dokumente. Įvairios valstybės narės ėmėsi žingsnių, taikomas įvairios priemonės. Viskas, aišku, priklauso nuo konkrečios šalies politikos ir žemės ūkio pakraipos. Ar duoda naudos tokių priemonių panaudojimas? Na, aš galiu pasakyti, kad jos yra labai sėkmingos. Galima pasiekti rizikos švelnimo tikslų. E, darbas laukose ir nelaukose gali būti pagrįstas įvairiomis praktikomis, panaudojant filtrus, e, grevius, apaugintus, apželintus grevius ir derinti įvairiausias priemonės. Tai yra geriausios tokios praktikos rinkinys šio laikiniam žemės ūkiui. Šiame dokumente pateiktas pateikta lentelė, kur pateikta įvairių priemonių veiksmingumas Taigi, e, padarant išvadas, galiu pasakyti, kad e, šiuo metu yra įvairiausių praktikų, kurios e, taikomas valstybės narėse, švelninant riziką. Visas šios priemonės yra logiškos, yra pagristas moksliniais duomenimis. Aišku, kiekvieną priemonę reikia įvedinti pagal vietos situaciją, nes ta situacija gali keistis. Ir taip pat reikia įvertinti ir vartotojų, um, Google apsaugos produktų naudotojų elgesį. Na, o jeigu kalbėsime apie teisingą tokių priemonių gyvendinimą, tai svarbu, aišku, užtikrinti ir mokymą bei švietimą tarp naudotojų. Taip pat e, reikia skleisti tokią informaciją visiems ūkininkams tokia praktika iš tikrųjų yra veiksminga, jeigu jį tinkamai naudojama. Be to, siekiant užtikrinti, kad tokia rizikos mažinimo praktika būtų taikoma teisinga, reikia renkti gairias ir stebėsenos e, metodus siekiant vertinti tos praktikos veiksmingumą. Ir čia uh, Tai padeda e, teisingai gyvendinti tvarią praktiką. Turime investuoti į žemės ūkį, naujovišką žemės ūkį tokia praktika ir aš tikrųjų pritariu kolegai, kalbėjusiam prieš mane, e, neišsprendžia iki galo problemos visiškai tai neleidžia sumažinti rizikos iki nulio ar užkretimo pavojos. Tačiau e, kuo daugiau ūkininkai turės priemonių tokių praktikų, tokios praktikos taikymui, tuo na, ta praktika bus veiksmingesnė. Reikia mokyti ūkininkus ir numatyti aiškius tikslus. Tokia tokia praktika veikia gerai, jeigu tinkamame kontekste. Jeigu e, egzistuoja integruota kenkėjų valdymo sistema, kaip Italijoje, arba naudojami aukštos kokybės produktai, kurie sertifikuoti siekiant tvarumo taip pat. Tai galbūt veiksminga. Aš noriu padėkoti Jums e, už galimybę pasisakyti. E, visa tai yra labai didelio darbo produktas, e, taigi noriu padėkoti ir savo kolegams, kurie dirba ilgą laiką šioje srityje. Ačiū ponia Kapri, dabar noriu pradėti pirmąjį keistimąsi nuomonėmis su komiteto nariais ir, kaip jau minėjau, pirmiausia, steiksiu žodį mūsų dviems pranešėjams ponas Lins, Norbertas Lins turi pirmas galimybę užduoti klausimus ekspertams. E, Reik, e, pirmiausia, pasakyk, kam skiri savo klausimą, aišku. Prašom. <clears throat> E, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank an die Referenten. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir kalbėtojams už jų prezentacijas. visa, visa ši informacija mums naudinga vertinant pesticidų padėtį Europoje. Mane pasiekė geros žinios iš mano regiono, nes e, šiais metais viskas ypač sparčiai keitėsi. Tai susiję ir su oro sąlygomis, kurios buvo išskirtinės. Vaisių derlius yra mažesnis e, šiais metais atsiprašau, daugiau vaisių derlius didesnis, taip pat augintojai informuoja, kad e, e, bičių yra daug ir jos sveikos. Taip yra todėl, kad ūkininkai laisto gėlės. Taip, tokią situaciją apsprendė ir e, ekologiškesnės priemonės Europoje. Mano regione taip pat e, pasodinta daug pušų, kurios padėjo e, sugrįžti bitėms. Noriu padėkoti, ponė Kapri, už tai, kad e, pristatėte mokslinių tyrimų politiką. Ir, ir visi mo, mokslų pagristi sprendimai buvo geri. O kaip galėtume pagerinti rekomendacijas, kaip ką dar geriau galėtume daryti. Jūs minėjote kitus kriterijus, eko ir toksikologinį kriterijų, kuriuos reikėtų, kuriais reikėtų vadovautis vertinime. O kaip su kitais kriterijais, apie kuriuos taip pat kalbama, kaip juos vertintumėte? Jūs susidurite su įvairiais metodais leidimų teikimo procese. Kam jūs mums patartumėte, kaip mes galėtume tobulinti tą mūsų analizės metodus? Žodis ponui Kapri. Dėkoju už jūsų klausimus. Atsakydamas jūsų pirmąjį klausimą dėl e, politikos rekomendacijų. Gal, galbūt dėl, dėl mano amžiaus ir dėl to, kad visada dirbau šioje srityje. Manau, kad mūsų visų ir jūsų dėka mokslininkų e, išvadas pesticidų klausimais įtvirtinome kaip svarbiausias pagrindinės rekomendacijas, kur, kur, kuriamis reikia remtis įvertinant riziką. Noriu taip pat pabrėžti, kad mokslininkai turi būti turi, glaudžiai susijęs su politikų bendruomenė ir tas tos sąsajos buvo ypač sustiprintos, kai buvo įkurta Europos masto e, įgaliotoji institucija. Nežiūrint į nieką, mes vis dėlto esame pionieriai šioje srityje. Todėl labai svarbu, kad <clears throat> politinės rekomendacijos nebūtų sutelktos tik į bžūp. Pavyzdžiui, tik, jeigu kalbame apie finansavimą, mąstytume ne tik apie ūkininkų ir ūkininkavimo apsaugą, bet mąstyti ir apie aplinkosaugą, apie tai, ko pagidauja Europos piliečiai. E, bet tai apima ir nemenka ekonominę pagalbą ir čia grįžtų prie savo dažnai kartojamą argumentą. E, mokymai ir investicijos į ūkininkų mokymus ir švietimą yra labai svarbu. Mokymai, informacija, ir švietimas yra skirtingi dalykai. Informavimo kampanijos nereikalingos dabar, jos jau buvo surinktos ir tiesiog pasklistų neveiksminga propaganda. Reikėtų investuoti į vidutinius ir ilgalaikius tikslus ūkininkų mokyme ir remtis pedagoginėmis procedūromis. dažnai ūkininkai nežino tų argumentų, kuriais mes operuojame, vadovaujamės. Jie dažnai kai kurių dalykų nežino. Taip yra ir dėl valstybių narių ekonominės padėties. Čia kalbu apie Italiją ir viduržėmio jūros regiono šalis. Investicijos į mokymus šiuo požiūriu yra labai svarbios ir bžūp turėtų taip pat eiti tą kryptimį. Reikia parengti veiksmingų kriterijų rinkinį. Kalbėjau ir apie apsaugos tikslą, bet mums reikia skaičių. Tvarumo neužtikrinsime augalų apsaugos priemonėmis vien tik tai, jeigu tai nebus įvertinama ir jeigu nenustatysime ribų kiekvienam sektoriui, kurį tai paliečia. Reikia įvertinamų apčiuopiam, vertinamų kriterijų ir, ir tikslų vertinimo, pasiektų tikslų vertinimo. Aš pamiršau kitus du jūsų klausimus, aš naudojau visą atsakymą į skirtą laiką, bet man atrodo, kad tai svarbiausia iš klinikinės ir toksikologijos perspektyvos. Visada akcentuoju intensyvų ir darbą, kuris ir toliau bus tęsiamas Mes e, sutelkėme dėmesį į bendrą kumulacinį rizikos vertinimą. Bet kartais sudėtinga parengti teisingą toksikologinį vertinimą, nes kalbame apie bites ir apdulkintojus ir tai yra mm, sunkiai vertinamas aspektas dėl posėdžio darbo tvarkos. Uh, Nesutiksime žodžio visiems, jeigu taip dirbsime. Suteiksime galimybę užduoti klausimus ir atsakyti, o paskui visi kiti galės pasisakyti, bet, pirm, bet pirmiausia įvyks dviejų temų svarstymas. Jeigu jūs užduosite tris klausimus, uh, ir tam panaudosite tris minutės, tai respondentas be abejo neatsakys juos per, du, per dvi minutės. Dabar žodis Bartui Stasui. Užduoti klausimą. Ačiū. Aš pabandysiu laikytis numatytos tvarkos. Sutinku su ponu Lin, su kolega Linsu, E, iš tikrųjų, bičių e, šiais metais daugiau, bet kažin kiek iš jų išgyvens iki žiemos, nes turime vertinti e, visų bendrą mūsų kininkavimo poveikį joms. Mane nustebino pono Vandersluis patikta informacija. Jis kalbėjo apie devynes rūšis atskiras, bet paskui viską apibendrino kalbėdamas apie tai, kokį poveikį tai daro paukščiams ir žinduoliams. Ar turite konkretesnės informacijos apie sisteminius pesticidus ir jų poveikį žmonėms ir žmonių sveikatai? Ačiū. Ačiū. yra rimto susirūpinimo dėl neokotinoidų poveikio e, žmonių sveikatai. E, sąlytis su jais. 2015-aisiais JAV buvo atliktas tyrimas ir paaiškėjo, kad e, tirtose vaisiuose ir daržovėse buvo aptikta bent vieno neokotinoido likučių. Ir 72 procentuose tirtų vaisių ir daržovių bent dviejų neokotinoidų likučių, Japonijoje 2014 atliktas tyrimas ir 90 procentų žmonių, kurie dalyvavo toje, tame tyrime, kaip aiškėjo, turėjo keturių neokotinoidų e, likučių, kai, iš jų, kai kurių iš jų nėra Europos rinkoje. Taigi, tas kontaktas yra. Pavyzdžiui, tyriant žmonių plaukus, beveik visų e, tirtų žmonių plaukose aptikome neokotinodį pašteo triklopido, kurie, kuris yra naudingas bitėms. Kol kas nežinoma, koks, kokią žalą jie daro žmonėms. Toksikologiniai tyrimai. 2007-aisiais buvo atliktas tyrimas, paaiškėjo, kad tie neokotinoidai yra endokrinus ardančios medžiagos, tai yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos, tai ardo hormonės žmonių sistemą. Taip pat gali sukelti DNR mutacijų, jie siejami su autizmu. Japonijoje e, paskelbtas tyrimas e, buvo tirtos žirkės, žinduoliai. Ir Jeigu embrionas, žirkės embrionas buvo paveiktas nekotinoidais, tai sutrikdė smegenų vystimasi. Smegenys buvo nepilnai išsivyšusios ir trūkstamos jungtys smegenys siejamos su autizmu. Žinome, kad e, tos medžiagos nuodingos žinduoliams. buvo atlikti papildomi tyrimai. Ir taip pat išsiaiškinta buvo, kad visai kit... dar viena receptorių rūšis e, žinduoliuose e, patiria neigiamą poveikį neokotinoidų. Tai yra mūsų tose maisto produktuose, kuriuos vartojame, tie tos medžiagos ir mes, jos patenka į mūsų organizmą, tačiau niekas tiksliai poveikio dar nežino ir neįvertino. Ačiū. Žodis. O dabar, per, dabar perduosiu žodį Pavelui Pots iš socialdemokratų. Ačiū pirmininkė. Klausimų aš turiu daug, bet neturiu galimybės jų visų pateikti, todėl aš pateiksiu pirmą ir paprastą klausimą panašus į tą klausimą, kurį praėjusį kartą teikiau žmonėms iš agentūrų. Aišku, aš grįžtu prie glifosatų, nes iš pradžių šis komitetas buvo įkurtas Monsanto dokumentų pagrindu, bet dabar viskas pasikeitė. E, kalbant apie glifosatą, jungtinės medžiagos buvo leidžiamas beveik visų agentūrų Australijoje, Kanadoje, Japonijoje, Junktinėse Amerikos valstijose. Uh, EUFSA, e EPA. Ir ES vis e, tvirtina, kad nepakanka mokslinio įrodymų ir e, nepakanka pagrindo teikti, kad glifosatas yra toksiškas, kancerogeninis ir panašiai. Mano klausimas labai paprastas. Ar iš tiesų meluojama? O jeigu ne, kodėl taip yra? Ar mokslininkai yra paperkami, kaip čia yra, ar mokslininkai nežino tiesos, kodėl taip yra, kodėl taip smarkiai skiriasi e, mokslininkų rezultatai skirtingose pasauliuose dalise. Kodėl taip skiriasi reguliuotojų ir mokslininkų nuomonės? Aš norėčiau, kad visi kalbėjusieji atsakytų. Merci. Ačiū, ponė Pots. Prašysiu, kad trumpai atsakytumėt ir tada pereisim prie kitų. Klausimas paprastas, bet atsakymas netoks paprastas. Pažiūrėkim į įvairius e, moks, įvairias mokslinės kontroversijas. Ir pamatysim, kad e, jas kursto trys veiksniai. Visų pirma, visuomenės nuomonė. Konfliktų interesas, kuris daro įtaką mokslininkams ir reguliuotojams vertinantiems riziką. Kitas dalykas - rizikos vertinimo institucinė praktika, EFSOS saugos e, tyrimai ir panašiai. Ir ketvirtas dalykas yra esminis negarantuotumas, neužtikrintumas mūsų galimybėmis suprasti rink, riziką ir mūsų galimybės. E, mokslas e, nepakankamai tiki savo galimybėmis, dėl to susidaro neiškumas. Ir tų trijų mano įvardintų veiksnių sąveika sukuria kontroversijas. Ką padarysime, jeigu atliksime rizikos vertinimą? ką, ką darome. Paimam, pažiūrėjau, praktinę problemą. Ar pesticidai nekenkia bitėms? Ir tada mes tai įvertiname kaip techninę problemą, kurią gali išspręsti mokslas. Mokslas negali saugumo klausimus spręsti, jis e, su operatyviniais dalykais e, dirba. Jeigu bitės užsikrečia, kokia koncentracija bitėms nėra pavojinga, nekelia pavojaus. Tai yra labai konkretus pavyzdys, kaip praktinė techninė problema gali būti politinė problema. Ir e, pastebime, kad toksiškumas padidėja priklausomai nuo sąlyčio trukmės. Jeigu sąlytis ilgesnis, tada 10 ar 1000 kartą mažiau toksiškų medžiagų reikia e, mirtingumui sukelti, bet tik tai procesas trunka ne 10, o 20 dienų ar, ar dar ilgiau. E, Jeigu šimtą kartų mažiau pesticidų dėsim, tai 40 dienų reiks, o ne 10 dienų ir taip toliau ir taip toliau. Pažiūrėkime šį klausimą iš kitos pusės. Nesaugus toks lygis yra, bet oficialus testas trunka 10 dienų. Ir tada kyla tas kontroversiškumas. Vieni naudojasi teisėtais nustatytais e, tyrimų rezultatais, e, kurie rodo, kad viskas gerai, bet vėlesnių tyrimų, po vėlesnių tyrimų mokslininkai viską nuneigia, dėl to ir kyla tos kontroversijos. Simon Delsu. Mano nuomonė, visa kontroversija išplaukia iš metodikos. E, skiriasi labai smarkiai metodikos. Visos agentūros naudojasi reguliavimo mokslu, jos laikosi metodiką, kurią jos naudoja e, rizikos vertinimui. Ir viskas. Daugiau nieko nėra veikiama, tuo apsiribojama. Akademiniai tyrimai neapsiriboja tokiais reikalavimais. Todėl e, mes esame laisvi ir turime kūrybinių galimybių rasti geriausią metodą atitinkamam klausimui ištirti. Galėtume teikti, kad e, klausimai, kuriuos atsakome reguliavimo sistemoje, nėra labai svarbus ar aktualūs. Bet e, mano nuomonė, turime rasti gerą praktiką ir iš jos turi išplaukti geros rekomendacijos leidžiančios pagerinti sistemą. Viskas išplaukia iš rizikos vertinimo metodikos. Būtent taip galime išsiaiškinti, ar rizika egzistuoja ar ne, būtent taip galime ją e, atnaujinti, atsižvelgdami į mokslininkų sukauptą žinias. Dėl bičių Aš matau, kad skirtingai susiklostė reikalai glifosato ir neokotinoidų atveju. Skirtumai atsirado dėl bičių rizikos vertinimų metodikos, kuri buvo naujausia. Jos dėka EFSA prieėmė sprendimą, kuri atitinka mokslininkų rizikos vertinimo išvadas. Greta to, neonikotinoidų atveju, nepriklausomų mokslinių duomenų kiekis įtrauktas į realų vertinimą rizikos vertinimą, tapo žymiai platesnio masto negu įprastinio rizikos vertinimo atveju ar e, leidimo teikti rinkai suteikimo atveju. Taigi rekomendacijos turi būti priimamos įtraukiant nepriklausomus mokslininkus į rizikos vertinimą. Ačiū, ponas Kapri. Aš savo asmeninę nuomonę išsakysiu. Nemanau, kad glifosatų klausimas e, gali būti siejamas su kieno nors kalte, nes tiesiog turime galvoti apie tai, kiek ES piliečiai pasitikės mokslininkais. Taigi kontroversiškumas mokslininkams ne, neegzistuoja. Ne visuomenė tik tai mato tą kontroversiškumą. Jeigu pasitikėsi mokslu, jeigu pasitikėsime procedūromis, nes mes turime nusistatę e, tam tikras procedūras skubos atvejams, jeigu suprantame, kaip tos procedūros veikia, pamatysime, kad procesas yra labai skaidrus. Be to yra sukurta labai gera metodika, leidžianti sumažinti ar visiškai užkirsti kelią e, interesų konfliktui tarp mokslininkų, kurie dalyvauja vertinimui pasirinkta metodika yra labai gera, griežta, solidi, yra pasirenkami tyrimų rezultatai, kurie yra visiškai nepriklausomi, yra pritaikoma labai griežta metodika. Jeigu to nepadarysime, kiekvienas mokslininkas kažką kito sakys, nes hipotezės e, gali būti skirtingos ir jos išbandomos gali būti skirtingai. Dėl to šiandien kyla uh, prieštaravimų dėl to, ar mokslininkų galima pasitikėti ar ne. Aš sakau, kad mokslu reikia pasitikėti. Jeigu skaitote tokią knygą kaip Poperio knyga, tai e, turite e, suprasti, kas yra esmė, o kas yra tik tai spekulacijos. Ačiū, Pavelai. Papildomas klausimas. Aš noriu pasakyti, kad aš kaip koordinatorius atsisakau kalbėjimo laiko ir atsisakau kaip šio komiteto narys kalbėti. Taip suteiksiu galimybę savo kolegoms ilgiau pakalbėti. Ačiū pirmininkė. Merci. Je... Ačiū. Tole, pone Makintaja. Uh, thank you, Chair, and um, thank you to our... Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems trims šiandienos uh, svečiams. Jūs labai daug kalbėjote apie tai, e, kokį pavojų kelia sąlytį su pesticidais. Visi pripažįstame, mano nuomonė, e, kad svarbu apsaugoti aplinką. Visi stengiamės, kad apsaugotume insektus, bites, nes jie yra gyvybiškai svarbus e, gyvybei žemėje, ūkininkavimui ir panašiai. Taigi, taip, tema labai skaudi, visiškai su tuo sutinku. Bet lygiai taip pat labai svarbu gaminti maistą. E, pagaminti pakankamai maisto, kad galėtume visus pamaitinti. Man tai yra labai svarbus prioritetas. Ir aš norėčiau tik sužinoti, ar kas nors iš trijų kalbėjusių galėtų pateikti praktinių sprendimų. Ar galėtumėt pasiūlyti ar parekomenduoti, kaip apsaugoti žemės ūkio kultūras? Euh, Pone Makintai, ar jūs uh, skiriate klausimą konkrečiai vienam ar kitam svečiui? Laiko taupimo tikslais. Aš uh, kaip ir ponas Pots norėčiau, kad visi atsakytų. Man uh, tinka toks variantas. Po minutę prašau, kiekvienas pabandykit pasisakyti ir atsakyti ponios Makintai klausimą. Kas pradės? drąsiausia ponė Simon Delsu. E, ji pirmoji turbūt pradės atsakyti. Jeigu kiti tuo tarpu pailsės, turbūt nieko blogo nesiks. Viskas tvarkoja, sako Simon Delsu. Yra įmanoma maistą be pesticidų auginti, gaminti. Daug metų galvom, kad yra neįmanoma Bet tai netiesa. Pastaruoju metu aš įsivaizduoju, esate patys matę, kiek daug tyrimų yra atliekama apie agroekologiją, miškininkistės ekologiją, biolog, e, ekologišką ūkininkavimą, e, netaršų ūkininkavimą. Net e, nedaug pajamų turintys ūkininkai E, saugantys aplinką gali išgyventi. Matome, kad jie iki šiol naudoja cheminius produktus, bet tų produktų mastas, kiekis yra labai ženkliai sumažintas ir dabar priklausomybė nuo sintetinių produktų yra žymiai mažesnė negu anksčiau. Net negalima sakyti tokio argumento, kad e, pesticidai yra reikalingi maistui gaminti. E, Tai jau yra įrodyta, kad to nereikia. Neseniai e, matėme daug mokslinių e, leidinių rodančių, kad e, rodančių, kad ekologinis ūkininkavimas yra įmanomas tiek pat, kaip ir įprasinis komercinis. Net kaštai gali būti tokie patys, nes pesticidai labai brangiai kainuoja. Dabar matome, kad Europa uh, investavo labai daug lėšų į mokslinius tyrimus, kad būtų e, rasti geresni gamybos būdai, skirtingi gamybos būdai. Jeigu mes tuos skirtingus gamybos metodus pasirinksime, gamta į tai sureaguos. Ir geriausias būdas pagerinti kultūrą, kultūrų derlių yra e, apdulkintojų kiekio padidinimas. Bet e, viskas labai paprasta, pasitikėkim gamta. Supraskime, kad e, žemės ūkija gyvybė turi paimti viršų. Yeah, Ponas Jeron, vieną minutę kalbėsit, prašau. Manau, kad vienas Viena išeitis egzistuoja. Žemės ūkis turi būti agroekologiškas. Mes turime veikti kartu su gamta, o ne prieš ją. Mes turime derinti savo veiksmus su gamta. Kitas dalykas - turime naudotis IPM. Chemikalai pasitelkiami tik tai, kai jau nėra kitos išeities, kai iš tiesų e, matome, kad maras, pavyzdžiui, užpuolė kultūras ir kitaip neįmanoma e, su juo susidoroti, reikia būtinai chemikalų Tai yra IPM esmė. O sisteminiai pesticidai yra visiška IPM priešingybė. E, pesticidai e, yra paskleidžiami visiems laukams, visiems augalams, nepriklausomai nuo to, ar maras yra prapaplitęs ar ne. Ir ką mokslininkai rodo, jeigu sieklos nebūtų beicuojamos, ar iš tiesų būtų e, maro atveju, e, 90 procentų atvejų tokio maro nebuvo, taigi e, nereikia tų pesticidų siekloms veicuoti. E, netgi kultūr derlius nesumažėjo. Taigi jeigu 90 e, procentų to nereikia, tai kodėlgi nereikia pereiti nuo prevencinio prie gydomojo požiūrio. Dabar yra rasta labai gerų e, metodų įvairūs e, insektų pastai yra sukurti, Ir galima taip pat labai aiškiai stebėti, kas vyksta laukia. Jeigu, pažiūrėjau, pastebima, kad puola maras, tai e, ankstyvame etape galima kažką padaryti. Dabar su neonikotinoidais daugiau negu 15 metų jau jie naudojami. Ir jie naudojami nepriklausomai nuo to, ar grėsia maras ar ne. Tai yra padaryta, taip yra padaryta didžiulė šalutinė žala Jos buvo galima išvengti, nepakenkiant derliui. Ačiū, ponas Kapri. Micro, please. <laughs> Se non consideriamo uh, l'agricoltura non professionale, quindi... Jeigu galvojame apie neprofesionalų vadinamą ūkininkavimą, mėgėjišką ūkininkavimą, uh, apie žmonės, kurie turi darželius e, prie savo namų. Tada apie pesticidus nereikia kalbėti. Nes čia kalbam apie e, plačiausiai išplitusius pesticidus. Aišku, savo daržę naudosime rankas, galvas ir įvairius praeities įpročius, o ne pesticidus. Bet kokiu atveju, kai kalbame apie žemės ūkį, Suprantame, kad jo gamybos technologijos yra glaudžiai susijusios su pesticidų naudojimu ir viskas yra daugiausia vertinama ekonominiu požiūriu. Kai kalbam apie ūkius ir žemės ūkio produktus, e, turim nepamiršti ekonominio aspekto. Nesutinku su tuo, kad pesticidus visiškai reikia panaikinti. Net ir ekologiškam ūkininkavime yra naudojami pesticidai tik mažesniais kiekiais. Visi Italijos ekologiniai ūkiai pasitelkia pesticidus, tam tikrus produktus, ypač per, e, pavyzdžiui, vinininkystės sezoną, kuris yra gana sudėtingas. Norime mažinti pesticidus kiek įmanoma labiau ir e, turime atsižvelgti į maisto kokybės e, geriausius pavyzdžius. Daugelį Europos dalių yra galvojama apie tvarų ūkininkavimą ir tvarumo sertifikatų išdavimą. Susidariusi praktika rodo, kad biologinė įvairovė galime padidinti, tai yra e, labai svarbu, kad pagamintume gamybiškus produktus. Tuo pat metu galime išlaikyti ūkininkų produktivumo lygį. Jeigu to nedarysime, ūkininkavimas tiesiog dinks, žlugs. Taigi būkime atsargus, tenkime ūkininkus apsaugoti. Merci. Um. Ačiū. Toliau žodis poniai Rys. Ačiū ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pirmiausia padėkoti mūsų ekspertams už jų pasisakymų ir jų darbo kokybę. Tai yra įrodymas, kad jūs klasiškai atsakote į mūsų klausimus, bet atsakyti Jeigu mūsų klausimus per minutę, tai aišku, nukeliu kepurę prieš jūs. E, šiandien jau buvo daug užduota klausimų. Noriu padėkoti ponė Simon Derso už jos pasisakymą, už alternatyvas neonikotinoidams. Jūs parodėte, kad yra įvairiausių alternatyvų. Todėl mano klausimas bus apie tai. Ar manote, kad mūsų priimtas sprendimas balandžio mėnesį uždraukti tris svarbiausius neonikotinoidus, tris svarbiausius mm, neonikotinoidus. Ar manote, kad to pakanka, ar reikia eiti toliau ir uždrausti visą šeimą, kaip yra Prancūzijoje, Prancūzijoje nuo rugsėjo pirmos. Ir jeigu turėsite laiko, dar vienas nedėlis klausimas, ponas Katry bandė į tai atsakyti. Ko tikitės iš mūsų E, ką mes galime padaryti, ką mes darome gerai, pagal reglamentą, e, e, ką galima padaryti daugiau. Ačiū. Ačiū. Ponas Mandelso, prašom. Labai ačiū. Galiu atsakyti ir prancūziškai. Draudimas buvo labai svarbus laisvalaikis. Mano nuomonė ir tie, kurios pažįstu, mano, na, aš turiu šiek tiek abejonių, nes ir tikrovė dažnai mūsų lūkesčius e, apgauna. Ir nors e, laukose uždrausta tas medžiagas naudoti, jos kai kitur naudojamas. E, taigi tas naudojimas vis tiek pas, pasklinda ir randame likutinių medžiagų. Aš norėčiau, kad būtų taikomas atsargumo požiūris, uždraudžiant visas tas medžiagas ir po to žiūrint. Na, o dabar yra valstybinių narių, kurios taiko išlygas tam, tiems draudimams. Man atrodo, tai neprimtina. Jeigu tie produktai yra daro tokią žalą vienoje šalyje, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kodėl manoma, kad jos nesukel žalos Rumunijoje ar Bulgarijoje, nes tai yra tie patys produktai. Aš nesprantu, kodėl e, galima leisti tokias išlygas. Man atrodo, kad draudimą reikia visiško ir uždrausti ir išlygas. Šioje institucijoje jūs galite reikalauti iš valstybių narių ir iš komisijos nesuteikti tokių išlygų. Dar buvo dar vienas klausimas užduotas. Dėl alternatyvų. Ne, nikotinoidams, na, aš manau, kad reikia propaguoti alternatyvas. Yra žmonių daugybė, kurie sukuria tas alternatyvas, e, labai vertingas alternatyvas. Tačiau jos yra menkai žinomas, menkai platinamos, skleidžiamos. E, geriausia alternatyva yra sveikas protas. Ir tai yra žinoma visų. Ir kaip Etorė Kaprė sakė, Reikia mokyti ir žemės ūkininkus, e, gaminti maisto produktus, panaudojant e, alternatyvas. Ir tai ekonomiškai taip pat apsimoka. Dažnai. Na, aš pamiršau, girdėjau, kaip ponas Lins ir ponas Tas sako, kad e, bitės šią vasarą atsigavo, bet, bet aš negirdėjau to iš pačių e, bitininkų. Jeigu paskui paklausite e, tų bitininkų Europoje, Prancūzijoje, tai to neišgirsite. E, skaičiai yra baisus, yra didelis bičių mirtingumas. Aš girdėjau, ką sakėjai Bartai, bet man kyla abejonė. Ačiū, čia atsakymo nereikia, čia konstatavimas tiesiog buvo Toliau ponia Anija Hazekamp. Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą poniai Van der Slais. Per savo pasisakymą kalbėjote apie skaidrumą. Aš turiu klausimą apie Monsanto dokumentus. Praėjusiais metais, maždaug tokiu pat metu, surengėme klausimus, kuomet kalbėjo su mumis profesorius Kirkland, jis yra vienas iš Monsanto patarėjų, atlikęs tyrimą. Monsanto panaudojo pavardę šiame tyrimė. Na, daug girdime apie vairius institutus, kad ne visur rimtai vykdomi moksliniai tyrimai, kartais dirbama kartu su pramonės e, įmonėmis mokslininkų, kad e, yra ryšių tarp valdžios, mokslininkų ir bendrovių. Todėl norėjau paklausti jūsų, kur yra ta riba? Ar jūs pats neturite kokių ryšių? Ar jums reikia pateisinti savo rezultatus prieš ką nors? Ar jūs esate su kuo nors susijęs? Pane Vanderslois, prašom. Na, ačiū Jums už klausimą. Jūs klausėte apie bendradarbiavimą tarp e, įmonių ir mokslininkų ir kur yra ta riba. Aš pateikiau Jameso Kresvelio pavyzdį, bet labai trumpai, negalėjau per daug detaliai kalbėti. Tačiau jam atrodė, kad jis gali vykdyti nepriklausomus tyrimus, gaudamas finansavimą iš Sedžentą, nors nesutartis tai numatė. Jis pradėjo vykdyti tos tyrimus, jo rezultatai nebuvo primtini Sedžentai, nes jie parodė, kad Tas diskursas, kurį propagavo Sadženta apie feroramitus, nebuvo įrodytas tų tyrimų rezultatų e, iš jo analizės. Tuomet Sadženta pradėjo siūlyti jam pakeisti eksperimentinį požiūrį, daryti eksperimentus taip ir tuomet e, gausi tokį rezultatą, kokio mums reikia. Taigi jam buvo daromas spaudimas pakeisti jo eksperimentų e, pobūdį, siekiant laukiamą rezultatų. Ir jis tuomet pas, pa, tapo nepatenkintas, suprato, kad kyla daugiau problemų jo darbe. Tuomet visa istorija buvo paviešinta ir mes apie tai žinome, žinome, kaip viskas daroma. Monsanto atveju, man atrodo, yra labai panašių istorijų. Taigi, bandoma daryti didžiulę įtaką iš chemijos pramonės pusės, tai yra milijardinė rinka. Insekticidai, neonikotinoidai turi didžiausią dalį rinkoje pasaulyje, taigi pramoniai tai labai daug e, labai rūpi, tai yra labai patraukli e, sfera nes šiaip jau investuoti jau nebereikia, viskas išrasta e, praeito amžiaus 10-metyje, o graža dėl tokio didžiulio, didžiulio panaudojimo, panaudojant tą profilaktinį modelį, e, graža yra didžiulė, nes naudojamos medžiagos šitos visose laukose ir e, taikoma tūkstančiams kultūrų. Jeigu dirbi E, su pramonė, kuriai tai labai e, rūpi, taigi tas mokslas tuomet nukrypsta į šoną. Ir New York Times e, straipsnė, kurį aš rodžiau, pademonstruota, kaip viskas veikia. Net jeigu manai, kad yra visos garantijos ir gali būti nepriklausomas ir vykdyti savo tyrimus. Manau, kad atsakiau į jūsų klausimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad neonikotinoidų tarša tęsiama Europoje nes e, neuždrausta naudoti šiltnamuose, neuždrausta naudoti kaip biocidą ar kaip gyvūnų sveikatos produktą, tik tai kaip uh, augalų sveikatos produktą lauke. Uh, nes jie naudojami kaip biocidai taip pat uh, uh, uh, fermose, kur, kur laikomi gyvuliai. Uh, galvijai. Taigi ir, ir toliau paviršinis vanduo bus teršiamas, nes e, naudojama ši medžiaga kitose sritise ir pakliūna į aplinką. Taigi reikia vertinti e, bendrą tos medžiagos naudojimą kaip aktyviaus ingrediento. Jeigu mes norime mažinti jo paplitimą, reikia mažinti naudojimą bendram naudojimui apskritai. Ačiū. Ponas Pedičinį toliau. FDD frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu italų kalbą ir kreipsiuosi į savo tevinainį, ponę Kapri. Labai atidžiai klausiausi jūsų pasisakymą, tačiau Aš nepritariu jūsų požiūriu į tikrovę. Jis sako, kad reikia tikėti teisės aktais. Na, žinoma, aš sutinku, mes esame teisės aktų rengėjai, tai yra mūsų darbas ir turime tikėti vertinimo sistemomis, rizikos valdymo sistemomis. Turime taikyti tuos procesus, kurie turi sumažinti riziką. Rizikos šalinimas čia labai, labai svarbus, tačiau problema yra ta, kad Jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėsime į pesticidų reguliavimą rinkoje, kalbame ne tik apie neigiamą poveikį žmonių sveikatai, bet ir apie tai, kokį pavojų tai kelia gyvūnams ir aplinkai. Direktyva skirta tvariam pesticidų naudojimui primena, kad yra problema, kad daroma žala aplinkai, ypač vandens aplinkai. Šiandien mes apie tai kalbame dėl to, kad tie geri pasiūlymai, kurie įrašyti į vairios teisės aktus, egzistuoja, bet nėra taikomi. Kasdienybėje rinkoje parduodami pesticidai, kurių toksiškumas yra įrodytas, glifosadas klasifikuojamas kaip toksiškas vandens aplikai ir turi ilgalaikį poveikį. Ir visgi jam licenzija buvo atnaujinta. Šiandien tik vienas kancerogeninis pesticidas yra uždraustas, kitų leidimai teikti rinką yra atnaujinti. Kiti kalbėjusi minėjo, kad kitos medžiagos šalia aktyvių medžiagų taip pat gali būti uh, dargi e, kenksmingesnės, taip pat yra sinergijos poveikio. Taip pat buvo minėta, kad yra e, tai, kad galime vertinti tik tai aštrų poveikį, o ne lėtinį poveikį. Taigi, toks mano klausimas būtų, ar nemanote, kadangi jūs kalbėt, kalbėjote apie Europos teisės aktus, ir atsargumo principą, ar nemanote, kad tas atsargumo principas turi būti taikomas e, visapusiškai čia? Vieną minutę. Atsargumo principas yra taikomas. Jeigu kalbam apie riziką, nereikia to painioti su pavojumi pačiu. Žinoma, jūs teisus kalbame apie esminės šių medžiagų savybės, todėl svarbu apie tai žinoti, naudojant tokius produktus. Ir tam yra skirta Europos teisės aktų paradigma pagrįsta rizika, pavojumi. Ir žinoma, turime daugiau dėmesio skirti tam, kad tokia rizika yra neamprintina. Kai aš sakiau, kad aš tikiu teisės aktai, aktais, aš nesakiau, kad reikia pasitikėti statišką teisės aktų formą. Aš pasitikiu augalų apsaugos produktų teisės aktais dėl to, kad ta paradigma yra labai svarbi, kad galėtume ir toliau taikyti skaidrės procedūras. Ir visa tai yra nuolat atnaujinama, naudojantis gytomis naujomis žiniomis, ne tik mokslinėmis, bet ir uh, tuo, ką žino piliečiai. Reikia taikyti atsargumo principą ir jis yra taikomas, bet būtume atsargus, kai kalbame apie riziką ir pavojus. Tai yra du skirtingi dalykai. Kažkas gali būti medžiaga laikoma A kategorijos, nes jie yra kancerogeninė. Taip, aš kalbėjau apie riziką. Mažinant riziką galima pasiremti teisės aktai. Bet jeigu kalbėsime apie realų medžiagų naudojimą, viskas pasikeičia gana ženkliai. Jeigu šiandien nuvyksite į Italiją, šiandien ar pažvelgsime į kitas Europos šalis, tai glifosadas yra uždraustas ir leidžiama jį naudoti tik tai apribotai. Bet nuėjęs į parduotuvę gali nusipirkti tą glifosatą. Tokia yra tikrovė. Ir naudoti jį bus e, legalu. Aišku, gali vairuoti motociklą ir be šalmo, bet kalbame apie teisėtą panaudojimą. Galbūt reikia daugiau kontrolės Bet dėja, jūs esate teisus. E, na, da, mes rengėme savo pranešimą. E, pavyzdžiui, kalbant apie raundą, kiekviena šalis e, atsakinga už jo naudojimą ar nenaudojimą. Todėl aš manau, kad mes turime pateikti pasiūlymus kaip reguliuoti ir suderinti visas procedūras. Ačiū. Toliau perina prie koordinatorių ir toliau pono Meir nėra. Taigi, Žalik Dėlai, PP. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti trims ekspertams, kurių išklausėme šiandien. Aš e, negrupuosiu klausimų, kuriuos noriu užduoti, bet, bet juos užduosiu. Viena, vienas komentaras dėl panos Simon prezentacijos. E, kadangi esu ūkininkė, esu pasimetusi, nes auginu salot, salotas. Ir ži, manau, kad poveikis, nors galvojau, kad poveikis bitėms tokio ūkininkavimo yra beveik e, nejuntamas, tačiau išgirdau ką kitą, aš pasitikiu mokslininkų e, duomenimis ir nebežinau, koks būtų tinkamas sunkininkavimo metodas. E, Atsižvelgiant į tai, kokiamis aplinkybėmis sukininkauja žmonės, e, Ponas Kapri e, parodė mums, įrodė mums, kad ekologiškas ūkininkavimas nebūtinai yra e, viso ko sprendimas. Mano regione, pavyzdžiui, e, vyno ūkis turintys ūkininkai visiškai nenuims jokio vynogių derliaus dėl to, kad buvo dėl apdarojimo, pasėlio apdarojimo varių. Todėl norėčiau paklausti, koks metodas ūkininkavimo rekomenduojamas ūkininkams ateityje. Dėl tų aptariamų produktų cheminių medžiagų išplitimo uh, Manau, kad mus visus palėtė, paveikė išgirstos prezentacijos, turiuomenį pono Vandersluis ir ponios Delso pasisakymus, bet kaip teisės aktų kurieja, atvirai sakant, aš ne, nežinau, kokiu keliu eiti ateityje, kokius sprendimus priimti, ką siūlyti tame pranešime, kurį rengia du mūsų kolegos. Sąžininkai kalbant, aš to Aš nežinau, kuris kelias yra tik tinkamas ir mane neramina tai, kaip mums ateityje pavyks suderinti aplinkosauginius poreikius ir ūkininkavimą. Man vaizdas atrodo gana pesimistiškas. Klausimo neuždaviau, nes norėjau užduoti tris. Atsiprašau, tas mano komentaras ir e, adresuojamas visiems trims kalbėtams. Ar jūs norėtumėte ką, ką nors pasakyti, sureaguoti, ponia, pavyzdžiui, Simon Delso, į tai, ką išgirdote? Uh, Aš net, neturiu atsakymo, koks e, ateities ūkininkavimo modelis bus tinkamiausias, bet manau, kad tai bus modelis, kuris e, apims e, likučių, trašų likučių stebėseną aplinkoje nes e, pesticidų likučių randama paviršiniuose vandenyse, gruntiniuose vandenyse, tų medžiagų yra visur. Ir kiekvieną kartą, kai bandome nutraukti stebėseną, tyrėme e, bičių mytybos šaltinių būklę ir visada aptinkame tų cheminių medžiagų likučių visą kokteilį įvairių cheminių medžiagų likučių. Ir e, komentuodama tai, ką pasakiau, aš, aš tikrai nesakiau, kad ūkininkai dirba prastai, bet ūkininkai turi atsižvelgti į tai, kad jie visiškai nekontroliuoja, kur nusėda likučiai tų medžiagų, kurias jie uh, E, išleidžia į aplinką, į dirbožėmį. Viskas priklauso nuo to, ar, ar tie, tos medžiagos yra ilgai išliekančios, ar jos pasklinda visur ir taip toliau. Atsiprašau, jeigu e, ateitį nušviečiau labai pesimistiškai, bet negaliu būti optimisti, nes kasmet 30 procentų sumažėja e, kai kurių rūšių Tokia yra realybė. Mano akimis didžiausia problema vertinant šiandien galiojančius teisės aktus dėl pesticidų naudojimo leidimų išdavimo yra tai, kad šiame procese neatsižvelgiama, tiesiog leidžiama naudoti tuos e, produktus, taip vertinama rizika ir galime daug maž nuspėti uh, ko, kokioms, ko, kokios rūšis bus paveiktos, kok, ėmusis vienų ar kitų veiksmų, bet tie, tuos gaminius leidžiama tiekti į rinką ir ne, ne, neatsižvelgiama į tai, ar e, ta medžiaga bus naudojama vienam pasėlių rūšiai, ar tam tikrame regione, arba visoms pasėlių rūšims 100 kvadratinių kilometrų plote. Ir tai yra problema. E, šiandien svarbiausia problema tai pesticidų naudojimo, pesticidų atekimo į rinką mastai, jų naudojimo mastai ir jų mišiniai. Į tuos mastus ir jų mišinius neatsižvelgiama, bandant įvertinti riziką ir bandant tą riziką valdyti. Tokia yra padėtis vietoje. Jeigu teisingai supratau, reikia e, patvirtinti kvotas, ar ne? Tai būtų sprendimas. Tai, tai vienas iš sprendimų galimų. Kitas sprendimas būtų gerai žinoma, bet būtų gerai, jeigu atsirastų tam tikri reikalavimai dėl galimybės pasinaudoti pirmojo ramsčio uh, pagalba dėl tvaraus naudojimo, dėl tvaraus pesticidų naudojimo. Šiandien tokia sistema neegzistuoja. Kalbu apie visą direktyvą čia. Ir ūkininkai, ūkininkaujantis ekologiškai arba dirbantis agro eko miškininkystėje turė, turėtų kažkokią paskatą dirbti vieną ar kitą kryptimį. Jeigu pavyktų pas, e, pradėti eiti šią kryptimį, tai būtų puiku, bet, bet daugybė gaminių turi būti priskirta žemės ūkio politikai, nes, pavyzdžiui, miškų sritis nėra apžūbdalis. Taip, iš tikrųjų kalbame apie įvairių skirtingų ligmenų kriterijus ir reikalavimus. Todėl klausimas, čia kaip e, pasiekti pažangą dabartinėje apžūp ir pasiekti tą reikalingą virsmą. Bet labai trumpai, prašau, jums leidus. Tai išsakysiu norą. Aplinkosaugos stebėsena, kuri vyksta pagal e, vandens pagrindų direktyvą arba kitos rušies stebėsena, kurios kontekste vertinamas cheminių medžiagų kiekis aplinkoje, būtų labai gerai, kad, labai gerai, kad tai daroma. Tačiau vienaip ar kitaip visus tuos rezultatus stebėsenos, išvadas stebėsenos turime perkelti į teisės aktus ir reikalingos priemonės, kurios leistų išsiaiškinti kurios reikia įvertinti tas prielaidas, kurių pagrindų vertinama rizika ir išsiaiškinti, ar, ar priemonės yra naudingos ar ne. Ačiū toliau žodis poniai Makintair. Aš atsisakau beveik savo teisės. Aš išgirdau jau visą informaciją. Matote, koks e, kilnus yra pirmininkas ir dosnus. Turite galimybę pasisakyti kaip koordinatorė savo frakcijos. Well, I, I would like to take up the opportunity then. Tuomet norėčiau pasinaudoti šią galimybę. Ne, aš leisiu apsispręsti, jums, kuris iš jūsų norėtų atsakyti į mano komentarą. Jūs kalbėjote apie e, mažesnį cheminių medžiagų naudojimą. Žem, jeigu kalbame apie mažesnį, mažesnius pesticidų kiekius, galbūt reikia kalbėti apie naujas augalų apsaugos priemonės E, ir kalbėti apie minimalių kiekių naudojimą. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu būtų naudojamas mažiausias reikalingas kiekis cheminės medžiagos. O jūs kalbate apie tai, kad purškimas tomis medžiagomis vyksta visur ir plačiai. O jeigu kalbame apie naujasias technologijas, ar sutiktumėte, kad reikia naujoviškų cheminių medžiagų ir nauj, kitokios augalų apsaugos. Pone Kapri, prašau. Ačiū už jūsų komentarą. Jūs, kal... jūs iš tikrųjų pakomentavote spragą teisės aktuose ir rinka yra labai didelė ir susiskaldžiusi. stambiosios įmonės nelideriauja ekologiškam ūkiui tinkamų e, medžiagų ir produktų gamyboje. Taigi yra mm, tuštuma šio požiūrių teisės aktuose. Ir leidžiama tiekti rinką medžiagas, kurių rizikos, galima rizika nėra įvertinta. Uh, Daugelie teritorijų fiksuojamos cheminės medžiagos, kurios, kurios yra biocidai ir, ir kitos augalų apdarojimo priemonės, kurių neturėtų būti. Atsiranda didelė niša alternatyvioms medžiagoms. Tačiau jeigu medžiagos nėra sintetinės, jos nėra reglamentuojamos tuos klausimus reikia spręsti Europos, Sąjung, Europos Sąjungos valstybių narių lygmenių. Toliau mažų dozių klausimas. Kiekybinių požiūrių, naudojant mažesnės dozes medžiagų, rizika turėtų atitinkamai mažėti, tačiau tai yra klaidingas mm, suvokimas. Jeigu manai, kad maž, nu, naudosi mažiau, tai rizika atitinkamai sumažės. Bet jei panagrinėsime, kaip e, tos medžiagos veikia žmogų, jei sumažinamos augalų e, apsaugos priemonių, sumažinami augų, augalų apsaugos e, priemonių kiekiai, pasitelkus įvairiausias papildomas technologijas, tai tas poveikis, galimybė būti paveiktam tokių medžiagų padidėja Ūkininkai kasmet mažina naudojimo medžiagų kiekius dėl toksikologijos sumetimų. Bet tą situaciją reikia labai kruopšiai įvertinti. nemanykime, kad e, kažkas yra automatiškai gerai. Reikia viską įvertinti labai e, kruopšiai ir metodiškai. Visas medžiagas. Toliau žodis poniai Müller. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisveikinti su visais šiandienos posėdžio dalyviais, ekspertais. Visos cheminės medžiagos e, duoda šalutinį poveikį. Tai pasakyti ir apie augalų apsaugos priemonės, ne tik apie vaistus. Ir tos medžiagos paveikia, plačiau paveikia organizmus, kur, kur, kur, kuriems poveikis nėra numatytas ar prognozuojamas. E, Todėl, profesoriau Kapri, turiu klausimą jums. Jūs žinote pas mus galiojančias procedūras ir, ir domėjotės adaptacijos e, procesais. Ar manote, kad kokia nors informacija yra ypač aktuali augalų apsaugos priemonių naudotojams ir, yra, ir koks yra nepakeidaujamas svarbiausias poveikis? E, ką mes kaip įstatymų kuriai turėtume įtraukti į, aps, į teisės aktus dėl augalų apsaugos priemonių ir tvaraus e, jų naudojimo. Toliau leidžiamos naudoti medicininės augalų apsaugos priemonės. Kaip su jomis? Ar, ar, ar vyksta, vyksta jų stebėsena? Noriu grįžti prie to, ką sakė, ką pasakė kolegė. Iš reglamentavimo perspektyvos tai yra rimčiausia problema. Tai, kad ne, netliekamas rizikos įvertinimas konkrečios teritorijos mastu. Atžvelgiant į naujas mm, teisėkuros procedūras, reikia eiti tą kryptimį kalbant iš mokslininko perspektyvos, tai reikia naujų mokslinių metodų. Kai dėl vertinimo reikia konkrečios formulės, kuri padėtų įvertinti galimą riziką. Tačiau šiandien to nėra, šiandien įstatymų, kurie to dar nėra įtvirtinę ar pripažinę. Tai yra apsprendžia poveikį. Todėl reikia veikti tą kryptimį. Būtent todėl aš visada kalbu apie bžūp. Rizikos vertinimo procedūros turi būti įvertintos konkrečios teritorijos kontekste. Didelė dalis taršos ir, ir, sa, ir poveikio yra susijęs konkrečia teritorija. Ji gali padidinti tą poveikį. Todėl ūkininkai gyvenantis teritorijose, apie tuose teritorijose turi dalyvauti visose šiuose pastangose. Augalų apsaugos priemonės yra biocidai. Kalbėkime sąžiningai. Tai biocidai dažniausiai toksiškos ir e, riziką keliančios medžiagos ir jas reikia naudoti labai atsargiai. ūkininkai turi būti atsargus, nes per pastaruosius 20 metų augalų e, apsaugos priemonės buvo naudojamos labai plačiai, beveik kaip e, būtiniai valikliai. Ir reikia, kad atsirastų teisės aktai šiais klausimais. Reikia viskas varsyti tinkamame, tinkamu laiku ir per tinkamą laiką. Uh, augalų apsaugos priemonės galbūt šiandien neteršia mūsų aplinkos, bet jos, jų likučius aptiksime po 10-20 metų vandenyje. Konkreti teritorija yra tam tikra žemės teritorija ir viską reikia būtent tuo pagrindu ir nagrinėti. Jeigu kalbame apie bioįvairovę ir ūkininkus, registruoti, registruotos augalų apsaugos priemonės, kurias naudoja ūkininkai, turi būti vertintos taip pat su tais pačiais apribojimai. De, apribojimais. Deja, yra daugybė atvejų, kai e, veikiama neteisė, tai kai kurios priemonės naudojamos labai plačiai. Pavyzdžiui, vario atvejais. Dar viena didžiulė problema. Stebėsenos problema e, ekologiškame ūkininkavime yra dar aktualesnė, nes kai kuriais atvejais kalba eina apie e, natūralius produktus. Čia reikia žengti dar atsargiau, suteikti galimybę ūkininkams, bet taip pat ir numatyti e, jiems atsakomybę, ypač jeigu jų ūkininkaujamoje teritorijoje yra hidrografiniai baseinai. Taip pat reikėtų reglamentuoti uh, drėkinimą ir kaip, kaip tai veikia, kaip, pavyzdžiui, šalia esančius ūkius. Ačiū, ponas Pone Kan. Dar tą paimsiu. Kas čia yra? praėjusią savaitę paskelbta apžvalga, kurioje pranešama, kad nuo 2012 apie 200 aktyvių medžiagų buvo leistos naudoti, patvirtintos be tikro jų įvertinimo. Tiesiog buvo pratestas uh, leidimo galiojimas. Tame tų medžiagų sąraše yra nemažai medžiagų, kurias norėčiau paminėti. Jos 2015-aisiais atsirado kancerogeniškų arba kenčiančių reprodukcijai medžiagų sąraše, kurios gali kenkti žmogui. Todėl norėjau paklausti, ar jūsų nuomonė E, tos med, toms medžiagos bus leidžiamas nuo 2020-aisiais kroletoleronas, tetroklicidas, teoklopridas. Ta pavadinimą jau nekartą esame girdėję žiniuose. Ar jūsų nuomonė reiktų leisti tas medžiagas toliau naudoti 2019-aisiais? Pone Vanderslius, žodis jums. Medžiagos, kurias minėjote, nebuvo e, nebuvo įvertintas jų, jų, e, jų grėsmė galima žmonėms ar bitėms teatrokloprid pastebime, kad jis vis plačiau naudojamas ūkininkaujant tienamitoksan ir kitos medžiagos pakeistos teatroklopridų pasėliuose, kur, kur, kur, kur, kur yra kurių auginime dalyvauja bitės nuo 2013-ųjų. Ta medžiaga ne tik ardo endokrininę sistemą, bet taip pat ir neigiamai veikia visus apdulkintojus, kamanės ir kitus. Bitės praranda kai kurias savybės dėl tos medžiagos. Komisija paprašė atlikti pakartotinį vertinimą, tačiau naujosios gairės nebuvo e, panaudotos atliekant vertinimą, nes pagal naujasias gairės ta, ta, ta medžiaga, tai medžiagai tikrai neturėtų būti suteiktas leidimas, kadangi jų poveikis bitėms yra mirtinas. Taip pat e, nerima kelia ir jų, jos poveikis žmonių sveikatai. Kaip jau sakiau, yra didelė rizika žmonėms. Ir būtina tas medžiagas įvertinti pasitelkus naujausią turimą informaciją ir naujausius mokslinius metodus. Aš manau, kad e, tos medžiagos turi būti iš naujo vertintos, tai yra svarbus prioritetas ir vertintos laikantis naujausių e, metodų. Pone Rivazy Pratesiu mintį, nes viskas ta pačia tema. Euh, Jūs sakote, dėl neonikotinoidų, aš kalbu ir cituoju ponę Delsu, kad 2013 metais EFSA pasirinko metodiką, kuri leistų geriausią praktiką pasirinkti ir panašiai. Ir e, iš to išplaukė tų trijų neonikotinoidų įleidimas į rinką. Paprastai su tuo pasiūlymu turėjo sutikti komisija ir valstybės narės. E, gerbiama pirmininkė, e, aš norėčiau paklausti, kodėl ta naujoji metodika nebuvo pasirinkta valstybių narių. Europos komisija niekuomet nesiūlė, kaip jūs žinote, valstybių narių ekspertams taip elgtis. Tarsi naujasis vertinimas, kuris yra tinkamesnis dėl skirtingų poveikių ir kitų dalykų negali būti pritaikoma, nes tai gali sutrukdyti gamybai. Ir diskusijose būtent apie tai ir buvo kalbama. Vadinasi, yra tiek daug kitų neokitinoidų, kuriuos reikėtų drausti. Ir man tada iškyla bejonių dėl rizikos vertinimo, nes iš tiesų mes vertiname riziką e, galvodami apie žmogaus veikatą, o ne apie aplinką. Ir e, jūsų klausydamasi, ir aš čia dėkoju už tai, kad atėjot e, galvoju, vis kalbama apie tai, kad e, paukščiai, insekt, e, vabžiai žūsta. Kodėl mes laukiame kažkieno mirčių, kaip mes galėsim gyventi, jeigu nebebus biologinės įvairovės? Čia kalbam ne tik apie e, insektus, mes kalbam ir apie vandens gyvūnus. Upėsgi nukenčia dėl to. Visa eilė reiškinių po to su tuo susisieja. Uh, Ir aš, kai skaitau Europos komisijos naujus pasiūlymus, kuriuos atsiuntė Danijos, pavyzdžiui, augalų apsaugos tarnyba, e, matau, kad Europos komisija siūlo, kad aplinkosaugai kylanti rizika neturėtų būti vertinama kaip rimtas, rimta problema ir tai neturėtų sutrukdyti galutiniam sprendimui. Negaliu to patikėti. Vadinasi, visa aplikosauginė pusė įvertinimą net neįtraukta. Aš net nekalbu apie apsaugos principą. Aš galiu pasakyti Europos komisijai, kad mes turime galvoti apie visus apdulkintojus. Mes kalbame apie eko akvatinę sistemą. Negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Du klausimus pateiksiu. Pirmiausia, kokį paaiškinimą jūs teiktumėt, kodėl EFSA EFSA labai gerai padirbėjo. Galim ją kritikuoti, bet šiuo atveju mes turim pripažinti. Taigi klausimas, sako pirmininkas, taigi klausimas, kodėl Europos komisija nepasiūlė valstybėms narėms e, vadovautis tuo naujų vertinimo e, mechanizmu, nauja eilutė, kuri, e, lentelė, kuri leistų įvertinti realią riziką. Toliau, e, ponezau. Galbūt e, Europos komisijos e, nariai galėtų tą atsakyti, bet aš nemanau, kad Europos, galėtume sakyti, kad Europos komisija nesiūlė dalykų, kurie negalėtų būti pritaikyti. Europos komisija viską pasiūlė, valstybės narės nenorėjo, nebuvo to uh, e, suinteresuotos ir jos pritaikė tam tikrų politinių kliūčių. Kalbam apie uh, įvairiausius E, elementus, bet visi žino, kad vertinimas buvo labai sudėtingas. Ir dėl to man asmeniškai neramu, nes e, pasirinktoji metodika atitinka e, modernų mokslą, paskutinių dienų mokslo sprendimus. Buvo pasilinktos aiškios gairės, kaip įvertinti riziką. Ir tai, kad valstybės narės blokuoja sprendimų įgyvendinimą, rodo, kad viskas yra labai sudėtinga ir rizikos vertinimas ir toliau išlieka prastos kokybės. Tai man e, nepatinka, dėl to man neramu. Galiu pasakyti, kad kiekvienos valstybės narės politikai turėtų stengtis, galbūt jūsų institucija galėtų E, pareikalauti, kad būtų sukurtos kuo geresnės gairės ir kad jos laikas nuo laiko būtų atnaujinamos. Aš tik vieną dalyką noriu pasakyti. Gairės yra metodika, kuri leidžia įvertinti riziką. Dabar ta metodika leidžia e, gauti žymiai tikslesnės, kompleksiškesnės informacijos apie pesticidų poveikį, kai tik tie pesticidai patenka į rinką. Ir e, tai, kas taikoma prevencinių metodų, nėra gairės. Gairės e, turi būti siejamos su konkrečiais argumentuotais sprendimais, o sprendimus priima valstybės narės. Ne gairėmis priimami sprendimai. Gairės yra tik tai metodika. Kaip geriau įvertinti poveikį pesticidų, kai jie patenka į rinką. Tai suteiks geriausią informaciją sprendimų prieimimui. Ponas Kapri papildys. Taip. Atsiprašau, kad dar kartą noriu įsikišti, bet šis klausimas yra gyvybiškai svarbus. Visų pirma, visiškai sutinku su tuo, kad valstybės narės priėmė labai neskaidrius sprendimus. Dažnai trūko e, Europos piliečių informavimo taip pat. Ir dėl to e, reikėtų susirūpinti. Bet e, pažvelkim šiek tiek į praeitį. Kodėl reikia atsargiai vertinti rizikos vertinimo metodus? Mes kalbam apie ūkininkų švietimą ir mokymą. Anksčiau jau tą temą esame aptarę. Europos sistemos problema, ir tą įrodo daugelis mokslinių straipsnių, yra vertintojai. Įvairios studijos parodė, kad rizikos vertinimas ypatingai sudėtingų procedūrų atveju nėra atliekamas efektyviai, nes dažnai pasiekiamos nevienodos išvados. Mes turime galvoti apie naujų procedūrų pritaikymą. Jos visuomet bus labai išsamios ir kompleksinės, tačiau reikia investuoti į vertintojų mokymą, kad užtikrintume, jog tai vyktų per valstybių narių agentūras. Ir tas darbas turi tęstis. Rizikos vertintojų kompetencija negali susiformuoti staiga. Rizikos vertinimas, e, rizikos paukščiams ar bitėms vertinimas užtrunka mėnesių mėnesius. Tam reikia kvalifikuoto personalo, kuris e, galėtų skaitriai ir kvalifikuotai dirbti. Taigi į šią sritį turime investuoti. Ačiū toliau, ponė Dornano. Ačiū pirmininkė. Mm, šiandien aš labai stebiuosi girdėdama, kad kolegos uh, E, susinervino dėl e, neonikotinoidų. Prisiminkim kovo pirmą dieną įvykusią plenarinę sesiją. Tada buvo nuspręsta, be jokių išlygų turi būti uždrausti visi neonikotinoidiniai pesticidai, bet didžioji dalis e, parlamento narių balsavo prieš. Ir šiandien aš stebiuosi, girdėdama tai, tuo, ką, tai, ką jūs sakote. Vis tik labai daug ūkininkų sugebėjo uh, apsieiti be neonikotinoidų. Uh, Jie sugebėjo tas apželdinimo juostas pasodinti, pasėti ir e, užkirsti kelią mm, kenkėjų plitimui. Mes turėtume kalbėti apie poveikių produktivumui kiekvienam atvejui. E, kai kas sako, kad neonikotinoidai yra labai agresyvūs, e, bet supraskime, kad insekticidai yra purškiami ant absoliučiai visų augalų ir, ir užsikrėtusių ir ne, ir sergančių ir ne. Prieš pateikdama klausimą ponui uh, e, Vandersluis, aš atsiprašau, kad neteisingai ištariu jo pavardę, sako kalbėtoja, norėčiau paaiškinti, kas dabar vyksta Prancūzijoje, kur yra naudojami tie penki neonikai jie yra draudžiami nuo rugsėjo pirmos dienos, nes yra priimta išlyga, kuri galios iki 2020 metų. Ir jau dabar yra numatytos išimtis e, tam tikroms kultūroms. Ir kai kalbam apie e, dar du neonikus, kurie nėra uždrausti. E, Ir jie daro didelės įtakos bitėms, labai jums kenkia. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs galvojate, kad dabar būtų protinga be, e, be ribų atidėlioti neokotinoidų uždraudimą, kai žinom, kad poveikis aplinkai yra toks milžiniškas? Ponas Vandešlius. Uh, Atsakymas gali būti labai trumpas. Taip, turėdami dabartinės mokslinės žinias, mes e, turime kovoti su visais neokotinoidais, tai skaito apima ir foksiflorą, nes jie e, pažeidžia ES reglamentą dėl e, griežtos apsaugos. Žinokime, kokios išvados yra padarytos mokslininkų tarpe. Yra pasakyta, kad šitos medžiagos netenkina kriterijų, todėl jos neturi būti leidžiamos rinką. Lygiai taip pat jie negali būti naudojami kaip biocidai ar veterinariniai vaistai. Nes ir tokiu būdu jie gali patekti į gruntinį vandenį. Paviršinį vandenį, atsiprašau. Ir tokiu būdu e, jie gali pasiekti bites ir kitus vabžius. Taigi atsakymas toks. Taip, turi būti numatytas visiškas uždraudimas. Ir tai tenkintų dabartinį reglamentą. Ačiū. Ponas e, Vait, ačiū pirmininkė. Aš turiu irgi vieną klausimą ponui Kaprai pateikti. Sakėte, kad e, be pesticidų neįmanoma vykdyti profesionalios žemdirbystės. Norėčiau sužinot, ar e, jūs neturite informacijos, ar turit tyčia jums pateiktą klaidingą informaciją. Pažiūrėkime dabar į privatų universitetą, privatų institutą, kuris vadinasi Opera. Jis e, pagarsėjo tuo, kad atsiribojo nuo komercinės pramoninės gamybos ir buvo parengta ataskaita, kuris sakė, kad neoniksonotinas negali būti kaltinamas dėl bičių uh, e, nikimo. Mokslininkai gali suklysti, bet jeigu šios studijos nefinansavo BioMonsanto ir kitos įmonės, tai uh, E, man iškyla labai daug abejonių, man nebelieka jokių klausimų. Norėčiau sužinoti, ar jums netrodo, kad bitės prisitaiko prie niksotinoidų, kaip kad žmonės prie nikotino. Žmonės tampa priklausomi nuo nikotino. Ar bitės taip pat negalėtų prisitaikyti, ar nėra taip, kad jos grįžta prie tų niks medžiagų, nes prie jų pripranta. E, show... Yra studijų rodančių, kad bitės užsikabina, jeigu taip galima pasakyti, tampa priklausomas nuo neonikotinoidų. Kiek žinau, ir naminės bitės, ir kamanės tampa priklausomos. Tai nėra masinis reiškinys, masiškai to nėra įrodyta, bet yra mokslininkų, kurie tai įrodė. Taigi galime tą pastebėti. Merci, man... Ačiū. Dar atsip... Ponas Kapri. Nors klausimas ir ne man buvo skirtas, bet aš norėčiau atsakyti. Taigi, Gali būti, kad e, prieš tai kalbėjusiai narė suklaidino jūs. Visų pirma, mano universitetas Katolika del Saklakorė yra didžiausias privatus Europoje e, universite, pripažįstamas universitetas. Ir aš galiu pasakyti, kad niekada neturėjau finansinių ryšių su pramonė. Kitaip aš negalėčiau būti EFSA narys. Daug kartų Mes esame problemų turėję dėl interesų konflikto, bet dirbame labai skaidriai. Aš pats pirmasis pristačiau ataskaitą, kurioje yra išsakyta prognozė detalaus vertinimo pagrindų, kad bitės bičių nikimas turės būti vertinimas, nes tai yra potenciali problema susijusi su daugeliu faktorių. Vėliau ta tema tapo mokslinių tyrimų e, aktualija daugeliu metų. Aš tyriau bites įvairiai ir aš galiu pasakyti, paaiškinti, kad e, ir čia yra tas parašyta dokumente, kuris, nebu, kuris bus paskeltas bet kokiu atveju. Ačiū toliau Pone Roibuš, ačiū. Turiu klausimą ponui Vanesholz. Jūs kalbėjote apie IPM sistemą. Man ji labai svarbi, nes yra labai gerų ES teisės aktų. Turime pesticidų direktyvą parengtą 2009 metais, turime piramidę sakome, kad pesticidai turi būti naudojami tik tai, kai niekas kitas nebeveikia. Bet e, iš tiesų praktiškai viskas vyksta atvirkščiai. Pesticidai tapo sistemos dalimi. Turime tokias e, žemės ūkio kultūras, kurios neegzistuotų be pesticidų. Kalbame apie mokslinius tyrimus, apie tai, kiek daug pinigų jiems yra skiriama, kad būtų sumažinta rizika. Aš būčiau, aš geriau norėčiau, kad pinigai būtų leidžiami uh, Ūkininkų mokymui, aš pats esu ūkininkas, kad būtų pereinama prie visai kitokio ūkininkavimo ir kitokio pesticidų naudojimo. Taigi, ką Jūs galvojate apie toksiškumą? Jūs kalbėjote apie toksiškumą. Sakėte, kad e, labai dažnai dozės yra mažinamos, tada reikia ilgesnio laiko, kad tam tikras tosiškumas organizme būtų pasiektas. Tai kas bus? Ar ir toliau stengsime riziką mažinti, ar galbūt pasieksime ribą anksčiau ar vėliau? Ar nereiktų taikyti prevencinių ar draudimo priemonių, privalomo draudimo priemonių? Patys ūkininkai ar neturėtų imtis kažkokiu tai veiksmu? Buvo kolegų, kurie sakė, kad reikės išgalvoti apie tai, kaip žmonės išmaitinsime ateityje. Yeah, uh, I think what you asked is in Man atrodo, kad tai, ko jūs paklausėte, atitinka mano prezentaciją, įžanginę kalbą. Aš sakiau, kad reikia pakeisti požiūrį. IPM turi būti vertinama kaip rimtas mechanizmas, mechanizmas o ne kažkoks tai prisitaikymas prie uh, tokių atsitiktinų, netipinių naudojimų. Mes negalime mažinti toksiškų produktų naudojimo ir išplėsti jį per ilgesnį laikymą, uh, taikymą. kažkokie Visos medžiagos, kurios rodo, visi tyrimai, kurie rodo, kad toksiškumas e, bėgant laikui susikaupia, pavyzdžiui, per metus e, susiduriant su, su toksišku produktu, jis susikaupia ir pakenkia organizmo visam, organizmui visam likusiam jo gyvenimui, reiškia, kad e, reikia vertinti poveikį nervų sistemai, pažiūrėjau, per ilgesnį laiko tarpą, nes jis gali susikaupti. Tie chemikalai turėtų būti tiesiog nebenaudojami. Lygiai kaip kad neleidžiame endokrinę sistemą greunančių medžiagų naudoti. Praktiškai jos dar naudojamos, bet teoriškai draudžiamos. Arba... <laughs> Arba vėžį sukeliančių medžiagų neleidžiame naudoti. Iš esmės, toksiškumas išaugantis e, bėgant laikui turėtų būti vertinamas. Tokios medžiagos neturi būti leidžiamos e, į aplinką per ilgesnį laiko tarpą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Sunkumų man iškilo dėl vertimų panašų. Merci. Madame Eubuš. Nu, nu, nu, Pone Roibuš, Dar kartą trumpai, nepamirškite, IPM yra įrašyti mūsų teisės aktuose. Manau, kad turime galiausiai siekti, kad tos nuostatos būtų geriau įgyvendinamos. Gerai. Manau, kad čia yra patvirtinimas. Siūlau pereiti prie antros temos, jeigu leisite, nes turime nedaug laiko. Pabandysim laikytis grafiko. Dabar laikysime su tokio paties protokolo. Dabar e, ponia Frančiska Achterberg, žodis e, jums. E, jums skiriame 10 minučių jūsų pasisakymai. Atsiprašau, kad tai turbūt bus sunku padaryti, bet e, tikiuosi, kad pasirengėte pasisakymui, taigi prašom. Labai ačiū, ačiū komiteto nariams už tai, kad pakvietė mane ir pristatyti mūsų požiūrį ir mūsų rekomendacijas dėl to, ką reikėtų daryti ateityje. Keletą žodžių apie Greenpeace organizaciją. Mes rengėme kampanijas jau seniai, kad būtų panaikintas toksinių medžiagų naudojimas mūsų aplinkoje. Mes ypač pasisakėme prieš glifosatą rengiame Europos piliečių iniciatyvą šią temą ir siekime uždrausti neonikotinoidus. Ir mes ne tik norime uždrausti konkrečias cheminės medžiagas, kurios yra žalingos aplinkai ar žmogaus veikatai, mes taip pat pasisakome už žemės ūkio praktikos pokytį, perinant prie ekologinės žemdirbystės, kuomet cheminės, cheminiai pesticidai neturėtų jokio vaidmens Na, kalbant apie leidimų sistemą po glifosato e, skandalo, aš norėčiau šiandien pasakyti komitetui tai, kad iš principo e, teisės aktuose nėra trūkumų, kurios reikėtų taisyti. Tai yra tiesiog nesugebėjimas tinkamai gyveninti ES teisės aktus. Ir aš pakalbėsiu apie tris rytis. kiekvieną kartą kontrastuoja įstatymo ir jo gyvenimo dalykai. Pirmiausia, tai, ką, m, už ką atsakingos valstybės narės ir EFSA, tai, tai yra nepriklausomas ir skaidrus rizikos vertinimas, ko trūksta. Antra, komisijos atsakomybė ir valstybių narių atsakomybė. Tai yra dėl e, veiksmingų žingsnių dėl nustatytų pavojų. Ir trečias aspektas - valstybių narių atsakomybė kartu su komisija. Ir čia kalbėsiu apie išlygas ir leidimus išduodamus kritiniais atvejais. Tai yra, ką aš turiu galvoje, kai sakau, kad trūksta nepriklausomo skaidraus rizikos vertinimo. Pirmiausia, teisės aktos labai aiškiai pasakyta apie tai, kad valstybės narės turi atlikti nepriklausomus, objektyvius ir skaidrius vertinimus, atsižvelgdamos į turimas mokslinius ir techninius, mokslinės ir techninės žinias, kas nėra visą laiką padaroma. Glifosato atveju matome, kad visų pirma buvo naudojami neskelbti tyrimai. EFSA teigia, kad kancerogeninis tyrimas skiriasi nuo kitų, nes buvo naudojami papildomai finansuojami pramonės ir neskelbti tyrimai. O taigi tie tyrimai nėra pilnai prieinami, tik tai jų rezume. Antra, kad trūksta nepriklausomo to tyrimo vertinimo. E, atsakingos valstybės narės e, vertinamos poveikis sveikatai, aiškiai pasakė, neturėjo laiko vertinti visų tyrimų, todėl e, analizavo gamintojai pateiktų duomenų interpretacijas ir pateikė savo komentarus. Taigi, išeities taškas nėra pradinis tyrimas pats, o gamintojų vertinimas. Ir tai neiššokė jokios reakcijos iš EFSOS ar komisijos. Kalbant apie kitus, kito tipo duomenys, kurie vertinami, e, vykdant rizikos vertinimus, bet tų e, reglamentų e, numatytus tyrimų, tai rizikos vertintojai taip pat turi apžvelgti ir spausdintą literatūrą, Ir čia e, nuostaba kelia tai, kaip atsakingos valstybės narės netliko savo vertinimą, o nukopijavo pažodžiui tiesiog trijose srityse, kurios buvo labai sverti, svarbios e, poveikia sveikatai e, vertinimus gamintojų tiesiog medžiagą. Toliau gamintojų medžiaga pateikta prašyme. Todėl aišku, kad ne visada svarbia informacija bus panaudota ir todėl atsiras potencialių pavojų. Antra, antras argumentas. Kai ES nu, nustato, kad yra rizika, ne visada įmamas veiksmų apriboti tų pesticidų naudojimą ir apriboti pavojų, bet leidžiama valstybėms narėms dirbti su tą riziką, kuri nustatyta ES lygmeniu. Ir vėlgi mano pavyzdys yra ir glifosato atveju. Čia parodytas vertinimas, tai yra iš EFSAS išvadų, kad yra ilgalaikė rizika, rizika e, žinduoliams ir paukščiams po 4-5 pavartojimų. EFSA to neišryškino kaip svarbaus nerima keliančio dalyko. Ir komisija padarė išvadą, kad nėra reikalo apriboti tą leidimo išdavimą. Iš tikrųjų įvyko tai, kad tiesiog komisija atskratė savo atsakomybės dėl veiksmingos apsaugos pagal tvirtinimo kriterijus. Aš taip pat noriu pasakyti, kad komisija turi daug galių šioje srityje. Ji gali imtis veiksmų, jeigu po, po vieno pavartojimo e, atsiranda nedidelė rizika. Savo raštiškame atsakymė PEST komitetui komisija pas, pabrėžė, kad jeigu visi pavartojimai yra laikomi svarb, saugiais, Tačiau jeigu atsiranda pavojų kitais, kitų vartojimo atvejais, komisija gali imtis apribojimo ir komisija aiškiai turi galės apriboti medžiagos naudojimą, netgi jeigu EFSOS vertinimų nėra e, nerima keliančių vartojimo sričių. Ar vieno pavartojimo atveju yra nustatyta maža rizika. Čia pavyzdys iš glifosato atveju savo atsakymuose raštu aš pateikiau kitą pavyzdį apie nikotinoidus. Na, dabar trečias komentaras. Piknaudžiavimas išduodant leidimus kritinėmis situacijomis valstybės narėse. Nuo e, dalinio draudimo pirmųjų apribojimų atsiradusių 13 metais e, nikotinoidams dėl jų poveikio bitėms. Maždaug pusė valstybių narių vienu ar kitu metu e, išdavė leidimus naudoti tas cheminės medžiagas kritinės atvejais. Rumunija yra ekstremalus atvejis, nes jis sistemingai kasmet nuo 2013 metų išdavė tuos leidimus kritinėmis situacijomis, kuomet pagal teisės aktą, cituoju, tai turėtų būti daroma ypatingomis aplinkybėmis ir kritinėmis situacijomis, kuomet reikia apsaugoti augalus. Komisija paprašė EFSOS pasidomėti tuo ir pasižiūrėti, ar pateisinamas, pateisinami tokie leidimai. Ir nebuvo prašyta pažiūrėti, ar iš tikrųjų egzistuoja kritinis atvejis. EFSA suskaičiavo visus atvejus ir padarė išvadą, kad Rumunijos atveju klotienedino, e, midakloprido ar tiemeksoksamo buvo pateisinama, jų naudojimas buvo pateisinama e, kukurūzų ir e, saulėgražų atvejais 17 metais. Tik tiek. Nu, tai yra pajoka iš to draudimo. Jeigu taip tęsis, jeigu bus draudžiama naudoti, o valstybės narės ignoruos, tai, tai, tai kokia prasme tai daryti, drausti tokias medžiagas. Tai yra labai svarbus aspektas. Taigi veiksmai turi visiškai atitikti ES teisės aktus. Dabar perinam prie rekomendacijų šiais trim klausimais. Aišku, kad valstybės narės atsakingos už ataskaitas ir EPSA turi uh, atlikti iš tikrųjų nepriklausomus vertinimus, negali paskliauti pramonės interpretacijomis ir visi tyrimai turi būti viešai prieinami. Dėl tyrimų skelbimo, tai komisija pateikė pasiūlymą, e, kuriam bus priimtas bendras sprendimas. Aš esu patekusi komentarų savo atsakymuose raštu apie tai. O dėl to, ką reiškia tikrai nepriklausomas vertinimas, tai galbūt komisija turėtų tai pati paaiškinti ir pasakyti, kad tai reiškia tinkamą visišką duomenų analizę, nepaskliaunant pramonės įmonių vertinimais ir žinoma, kad negalima kopijuoti pramonės dokumentų e, teksto ir dėti juos į vertinimo ataskaitas. Antrojų klausimų komisija turėtų nuolat nusekliai riboti ir draugti, drausti pesticidus, kurie yra pavojingi žmonėms ar aplinkai. Ir trečia, valstybės narės turi teikti 53 straipsnį dėl e, leidimų kritiniais atvejais, kaip ten ir numatyta, o komisija turi priminti joms, kokios jų yra pareigos. Ir čia komisija turbūt turėtų atnaujinti savo gairias ir pasakyti valstybės narėms, ką jos gali ir negali daryti. Ir kokios yra sąlygos, kad būtų duodami tokie leidimai. Taigi, rezumuojant, e, galiu pasakyti, kad nieko blogo ES pirminiuose teisės aktuose nėra. Aišku, kad rizikos vertinimo metodai ir reikalavimai duomenys turi būti atnaujinami, vertinimai turi būti išsamus ir atitikti naujausius standartus. Bet dėl, kalbant apie pačius teisės aktus, 1107 reglamentas, apie jį galima pasakyti tik vieną tiems, kurie yra atsakingi už rizikos vertinimus, tai jie e, turi būti toli nuo gamintojų. Taip ne, nėra, nes mes, kaip ir šiandien girdėjome, e, gamintojai nori, kad vertinimai būtų palankus jų atžvilgių ir siekia to. O tie, kurie atsakingi už sprendimų prieimimą dėl pesticidų, turi teikti prioritetą tam, kaip sako įstatymas tai yra aukštam viešo visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugai. Ir tik viena papildoma rekomendacija, kurią norėčiau pateikti, kurios nėra čia ekrane, tai yra vienas iš reikalavimų, kurį patiekė Europos piliečių iniciatyva. Tai yra, kad skubiai e, būtų pakeista sistema, kuomet už tyrimus užsako pramonės įmonės ir sumoka Jos gali sumokėti, bet jos negali užsaknėti tyrimus. Tyrimo. Taip, rizikos vertinimo gyvenimas būtų daug, taptų daug lengvesnis ir jiems nėra, nereikėtų būti tokiems atsargiems kaip šiandien. Įmanoma, kad komisija ir EPSA, kad šiuo metu komisija nenori gyventi tokios sistemos, bet e, komisija neturėtų ignoruoti tokių virš milijono piliečių patiktų reikalavimų ir turėtų apsvarstyti įmanomas galimybės. Ačiū. Merci, merci votre... Ačiū už šį pasisakymą. Toliau žodis ponui Martam Pižon. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti taip pat trumpai ir glaustai kaip Frančeska. Dirbu e, organizacijoje, e, kuri pavadinimu Corporate Europe Observatory. Tai yra stebėsena užsimant instituciją. Mes stebime lobistinę veiklą. Lobistinė veikla užsima e, daugelis Europos agro maisto įmonių, nes joms svarbu įvertinti savo investicijas ir pastaruosius kelis metus skirta daug dėmesio e, mūsų agentūros darbo skaidrumo vertinimui. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie įmonių, verslo įmonių vykdomą lobistinę veiklą. Mokslininkų e, skelbiamos išvados panaudojamos kaip argumentai. E, jeigu pasigilinsime į viską, pamatysime, kad lobistai dažnai e, pakenkia to, to, toms mokslininkų išvadoms, o ne jie sustiprina. Pavyzdžiui, Monsanto atstovai praeisiais metais atsisakė atvykti į parlamentą, nes jie teigia, kad pesticidai turėtų būti vertinami tik tai mokslininkų. Ir jie konstatavo, kad šios, ši procedūra vis labiau politizuojama. Tai ir tai jiems atsitkėlė kelia susirūpinimą. Čia Monsanto. E, Čia į akcento parengta informacija, kuri teigia, kad akademinio pasaulio skelbiami duomenys e, visada jiems kėlė uh, susirūpinimą, ypač dėl, jų, dėl, dėl mūsų produkcijos mm, apsaugojimo. Tačiau jeigu mokslininkas paskelbė išvadą, kad konkretus gaminys yra pavojingas ir, ir, ir ypač jeigu prašoma jam suteikti leidimą tiekti į rinką, na tai aktualu. Mokslas. E, mokslininkai ir verslas, sus, sus, tų, jų interesai susidėrė, pavyzdžiui, ir kitose srityse, tarkim, plastiko, plastikinių um, pakuočių naudojime. Yra mokslininkų paskelbtų išvadų, kad, endo, kad, kad plastikas e, E, turim apima medžiagų, kurios ardo endokrininę sistemą. Tačiau moksliniai tyrimai. Tačiau mokslininkų skelbiamos išvados yra iškraipomos, pateikiami iškreipti argumentai ir taip tiesiog laimima laiko. Tai yra manip, bandymai manipuliuoti, tai, tai nėra kažkas ypatingo, tikriausiai to reikia tikėtis, tačiau uh, viskas būtų gerai, jeigu, jeigu egzistuotų sistema, mokslininkų organizacija ir mokytojų sukurta sistema, kuri bešališkai vertintų konkrečių medžiagų grėsmės. Ir aš papasakosiu apie situaciją čia, nes Frančiska jau apie tai kalbėjo. Visų pirma, svarbiausias dalykas yra tai, kad reikia kalbėti apie gebėjimus. EFSA agentūra uh, E, turi e, pasikliauti e, savanoriais, kuriems už darbą mokama 60-70 dienų per metus. Tie žmonės dalyvauja tik tai keletoje posėdžių per metus. Ba, na, sėkmės bandant pasisamdyti aukščiausius savo srities ekspertus. Uh, sunkumai, su kuriais susiduria EFSA ieškodama nepriklausomų gerų ekspertų. Ir man atrodo, kad svarbiausia problema čia yra tai, kad tenka atsisakyti, tenka aukoti e, savarankiškumą, bešališkumą dėl administracinių suvaržymų. Frančeska minėjo kitą skandalą skupiruotos informacijos. Pavyzdžiui, gaunate dokumentą, kurio, kuris yra tūkstančių puslapių, kai ką išimi, kai ką e, sutrumpini ir taip pateiki duomenų interpretacijos, vari, savo duomenų interpretacijos variantą, kur, duomenų, kuriuos pateikė mokslininkai. Ta ir padarė EFSA. Ir vėlgi tai susijęs su gebėjimų klausimų, ne tik gebėjimų. Nebekalbėsiu apie tai, kaip ES institucijos turėtų reaguoti iš šį klausimą, bet galėsime apie tai pakalbėti vėliau. Būtent, o, glif, o diskusijose dėl glifosato aš domėjusiu štai ko. Būtų netai blogai, jeigu mokslininkai galėtų susipažinti su duomenimis, kurie teikiami agentūromis, bet taip neįmanoma, nes tie duomenys yra konfidencialūs, nes tie, jie yra konfidencialūs, nes jie yra brangus. Būtent todėl tos apžvalgos yra labai brangios pačioje e, glifosato rinkoje. Ir tai reiškia, kad vis, mažiau, vis mažesnis skaičius įmonių užsima realiais, tikrais tyrimais. Ir viena vertus, pesticidų lobistai visada dėl to skundžiasi, bet tai palanku sunku stambioms įmonėms, nes rink, to, to, toje rinkoje nebelieka konkurencijos. Reikia, kad būtų atliekami naujų molekulių moksliniai tyrimai, tačiau to darbo, kuris vyksta, nepakanka. Skaidrumas ir duomenų slaptumas - tai yra kitos diskusijos tema, kuri vyksta šiuo metu parlamente. Tai yra peržiūrimas reglamentas, tą pasiūlė komisija galėtume apie tai kalbėti, bet bendrais bruožais sakyčiau, kad tai sveikintinas dalykas, tačiau e, visa painiava slypi smulk, smulkmenose, detalėse. Kitas dalykas, kitas aspektas, kurį jūs varstėte šiame komitete, tai e, trūkumai E, įdingi aspektai, kai aš apie tai pasakoju, žmonės manim, manimis netiki. Tik tai aktyvios medžiagos yra vertinamos Europos Sąjungoje. Nenu, nevertinama tai, kas iš tikrųjų naudojama, tik paviršutiniškai. Ir tuo užsima ne tik Monsanto. Apie tai kalba ne tik Monsanto. Tikriausiai esate matę šią ištrauką Negalite sakyti, kad Roundup medžiaga, medžiaga nėra kancerogeniška, nes mes niekur e, ne, ne, nesame atlikę jo poveikio vertinimo. Ir čia remiamas 2014 nurodymais dėl e, medžiagų E, bruožų vertinimo. Ar tai yra labai toksiškas, ar jis sukelia, ar jis suerzina odą ir akis, ar, ar organizmas jį automatiškai įsisavina per odą. Antrinės teisės aktuose 2012 labai per daug neskelbent atsirado nauja nuostata ypa, dėl e, verslo informacijos konfidencialumo ir dėl to, kaip turi elgtis lobistinės organizacijos. Iš esmės, sistema suskaldyta, sudalinta į rizikos valdymą, e, rizikos vertinimą ir rizikos e, valdymą, tačiau tuo užsijima nacionalinių institucijų atstovai. Ir nėra jokių garantijų kad tie žmonės ne, neklauso politinių nurodymų. Viskas priklauso nuo šalių. Kai kuriuose šalise veikia nepriklausomos organizacijos, bet Junktinė karalystė taip nėra, nes ten yra privatizuota maisto apsaugos e, struktūra, už, už ją yra atsakinga privati įmonė. E, Galiausiai apie tai tikriausiai esate girdėję, kad naudojimo mastas nėra vertinamas, e, matuojamas vertinimo e, procese. Mokslininkai tiesiog teikia, išduoda leidimus ir jeigu viskas, tie visi procesai ir procedūros nors kiek, procedūros nors kiek imtų atitikti re, realybę ir kad tai, kas praktiškai vyksta, būtų labai gerai. Ir kalbant apie viską, pamatinis 2009 pesticidų reglamentas yra labai svarbus, nes ten yra e, kriterijai, ku, kurie apsprendžia, kas yra pesticidai. Aš irgi norėčiau, kaip ir jūs, kad e, tos nuostatos būtų išbrauktos, nes e, čia yra įtvirtintas e, pavojaus veiksnių, e, pavojaus veiksnių, veiks, veiksnių įvertinimo pagristas metodas. Ir ūkininkai daro tai, ką 15 metų visuomenėms liepia daryti, o dabar jiems priekaištavime už tai, kad jie kažką netaip daro. Na, trumpai kalbant, pirmiau, svarbiausias dalykas turi būti saugumas. Tai svarbu, kalbant apie pesticidų reglamentavimą. Tačiau jeigu atsižvelgiame tik į saugumą ir jeigu nekreipiate dėmesio į tai, kas labiausiai rūpi ūkininkui, tai kaina. Nekreipėte dėmesio į labai svarbių likties dėmenį. Ir būtent prisiminkime, kodėl ūkininkai taip priešinosi glifosato įvedimui. Jie, jie atsiduria tuomet nesažiningoje konkurencinėje kovoje. Ir pagrindinis argumentas, dėl ko buvo siūloma vėl leisti naudoti glifosatą, tai ne saugumo aspektas, o prekybos e, veiksnys. Mm. Ypač stambių ūkių atstovai vykdo e, aktyvę lobistinę kampaniją ir bandė paveikti komisiją. Bandymai e, imtis priekybos ribojimo priemonių. Na, e, priekyba žemės ūkio produktais yra kitokia nei kitos priekybos rytis. Ir komisija turėtų atsisakyti savo nuostatos, kad laisva priekyba gera visiems, tinkama visiems, bet taip nėra laisva priekyba žemės ūkio produktais nebūtinai yra geras dalykas visiems. Rekomendacijos jei Frančeska iškalbingai pasakė, būtų tinkamai įgyvendinti dabar galiojantis teisės aktai, būtų labai gerai. Sutikite EFSA visus išteklius ir reikalingas priemonės, kad ji taptų nepriklausoma nuo tų e, gaminių, nuo, nuo tų e, įmonių, kurių, kurių gaminius jį vertina. Ačiū už klausimus. Bandžiu juos atsakyti. Ir norėčiau užbaigdamas pacituoti porą mokslininkų. Vienas iš jų labai puikiai apibendrino taip, kaip galima būtų pagerinti sistemą. Mokslinius tyrimus turėtų, reikėtų atlikti daug anksčiau vertinimo procese e, ir duomenys turėtų parengti nepriklausomos laboratorijos, duomenys turėtų būti prieinami mokslininkų bendruomeniai bei e, už tai turėtų mokėti gamintojas. Dar vienas dalykas, tai susijęs su mano ankstesniu darbu vandens klausimu. E, buvo atlikti tyrimai keliose vietovėse, ypač Münchenė, Bavarijoje. Van, vandens tiekimo įmonės vadovas Münchenė 80-mečio e, pabaigoje suvokė, kad yra problemų, nes vanduo labai užterštas ir ėmė subsidijuoti ūkininkus, kad ūkininkai nebeterštų vandens. Tuo metu ekologiškas ūkininkavimas ne, neegzistavo. Bet įdomu šioje istorijoje tai, kad, kad po maždaug praėjus 30 metų Müncheno miestui daug paprasčiau, daug pigiau būtent tokį akstiną sukurti nei finansuoti vandenvalos e, įrenginius. Ačiū, ačiū už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Žončin, kuris, pasakys, kuris bus paskutinis šioje e, svečių pasisakymų dalyje. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena, ponius ir ponai. Ačiū, kad mane pasikvietėte. Aš esu šeimos ūkio Junktinėje karalystėje partneris ir mes auginame krops uh, įvairias ekologiškas kultūras. Vienas iš uh, direktorių mano ūkio uh, bando išsiaiškinti visas problemas susijusias su uh, augalinių kultūrų sveikata. Jis gyvūnų apsaugos produktų deramas naudojimas yra būtinas mūsų darbui. 7,6 milijardai e, gyventojų dabar yra pasaulyje. Matoma, kad iki 50 metų tas skaičius pasieks 10 milijardų. 21 amžiaus didžiasis iššūkis yra, kad reikia užauginti daugiau žemės ūkio prekių toime pačiame žemės plote ir apsaugoti biologinę įvairovę. 25 procentai Europos kraštovaizdžiai yra naudojama E, nuolatinių žemės ūkio kultūrų auginimui. Tai užtikrina 12 milijonų ūkininkų ir žemės ūkio darbuotojų e, pajamas ir leidžia 512 milijonų ES gyventojus išmaitinti. Ponios ir ponai, todėl mes turime e, deramai ūkininkauti. E, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija vertina, kad be, gyvūnų, be augalų apsaugos produktų vos ne 80 procentų derliaus e, e, būtų prarasta dėl lygų ir kenkėjų. Augalų apsaugos produktai galėtų uh, užtikrinti deramą derliaus mastą. Kartais tie produktai gali būti toksiški bet supraskime, kad e, kenkėjai ir įvairūs e, fungi, e, grybai gali sukelti didžiulius nuostolius. Ir o to, tuo pat metu dėl cheminių medžiagų gali būti padaryta mirtina žala ir gyvūnams, ir žmonėms. Augalo apsaugos produktai gali turėti įtakos žmonių ir augalų sveikatai, bet jie išlieka gyvybiškai svarbus tvariai ūkininkavimo sistemai. Tačiau matome dabar, kad tikslinės taikymo metodikos progresyvi genetika ir ūkininkavimas gali leisti suderinti saugaus, sveiko ir maistingo maisto gamybą ir rūpestį aplinką, kad parodintume, kaip mokslo ir technologijų raida leis sukurti gražesnę ateitį, pateiksiu keletą pavyzdžių, kuriame tikslingesnius augalo apsaugos produktus, kurie žymiai mažiau kenks netiksliniams organizmams platesnėje aplinkoje. Kai mano ūkija anksčiau būdavo naudojami organiniai e, E, e, tokie metodai, kurie leisdavo išnaikinti vairias kirmelės ir kitus kenkėjus. Be to mes e, sukūrėme metodus, kaip kovoti su kitų rušių kenkėjais. Tokiu būdu mes sugebame išlaikyti e, mažiau užterštą darbožėmį. Augalų apsaugos produktai e, mūsų ūkiai yra taikomi labai tikslingai, tik tai e, siaurose plotuose, pavyzdžiui, kovojant su pikdžiolėmis arba kenkėjais. Mes galime labai tiksliai nusitaikyti atskiras pikdžiolės ar kenkėjus. Ir taip mes sukūrėme ir finansinės, ir ekologiškos naudos. Turime sukūrę kultūrų stebėsenos punktus, kurie leidžia pastebėti lygas ir kenkėjų plitimą. Taip mes užkertame kelių gal apsaugos produktų naudojimui lygos nebuvimo atveju ir leidžia pasirinkti tinkamiausius augalų apsaugos produktus ir išvengti atsparumo problemų ir sumažinti poveikį aplinkai. Nuo žemės ūkio revoliucijos 18 amžiuje nuolat didėjo ūkininkavimo meto, ūkininkavimo mastai. Lygiai taip pat padidėjo derlius. Tačiau dirbožėmio vėdinimas leidžia padidinti derlingumą ir mažinti lygų skaičius. Tačiau tai nėra daroma pakankamai ir pastaraisiais metais matome, kaip dirbožimo kokybė blogėja. Daugelis pažangių ūkininkų dabar e, vietoj e, plūgo vartoja glifosatą. Tai išnaikina biologinę įvairovę, bet e, e, neprisideda prie ekologiškumo. Ekologiškumas yra būtina priemonė tvariam žemės ūkiui. Dabartinė sistema yra priklausoma nuo glifosato. Vien tik Junktinėje karalystėje šiais metais tūkstančiai rapsų laukų yra apariami, nes negautas deramas derlius. Nes uh, uh, uždraudus neonikotinoidus, e, išplito kenkiai. Ir e, dabar išliko atviras klausimas, ar ekologinė žala neoniks naudojimo atveju nėra didesnė negu jų uždraudimo daroma žala. Europos Sąjungos augalų apsaugos produktų e, sertifikavimo procedūra yra griežčiausia pasaulyje. Šiuo metu užtrunka daugiau negu 11 metų, kad gautum tokį leidimą. Reikia 200 mokslinių tyrimų ir tai kainuoja daugiau negu 250 milijonų eurų, kad produktą galėtume pateikti Junktinės karalystės rinką. Griežtas e, tikrinimas yra e, gal ir veiksmingas apsaugant vartotoją, bet labai mažai dėmesio yra skiriama kitai grandinės pusiai nėra veiksmingai remiami e, produktyvūs ūkininkai ir miškininkai. Aštuoni metai praėjo nuo to, kai yra e, naudojami šios rušės pesticidai ir, e, ir naudos nėra pasiekta. Reglamentas taikomas e, siekiant e, sustiprinti inovacijas, tačiau tai yra kategoriškas žlugimas. E, Jis trukdo saugesnių, veiksmingesnių, mažiau pavojingų pesticidų naudojimą. Taip pat jaučiasi miškininkystėje, kuri Junktinė karalystė nėra didelė. Junktinė karalystė dar mažiau gali naudotis apsaugos produktais negu kitos valstybės narės. Dabartinio reglamento tikslas yra apsaugoti žemės ūkio produkciją. Bet e, kad taip iš tiesų būtų, reikia iš esmės peržiūrėti šį teisės aktą. Prevencinių principų Europos komisija gali uždrausti vieno ar kito apsaugos produkto naudojimą, jeigu su juo siejama rizika negali būti apibriešta pakankamai garantuotai, kaip remiantis mokslininko objektyviais tyrimais. Šis reikalavimas e, ypač e, sunkus patenkinti ir Dabar matome, kad nacionalinės žemės ūkio produktų e, novatariškumas nukentėjo. Mezokozmų studijos e, leido papildyti atliktas studijas ir laboratorijų tyrimus. Mezokozmas leidžia kontroliuoti vandens šaltinius ir kitus uh, dirbožėmio kokybę įtakojančius veiksnius. Būtent to reikia žemės ūkiui, būtent to reikia pramoniai, kad padidėtų visuomenės pasitikėjimas augalų apsaugos produktų naudojimu. Net ir geriausių duomenų apie pesticidus surinkimas, apie jo daromą žalą, poveikį, e, atsparumą ar paplitimą neatsakys daugelį žmonių kilančių klausimų apie pesticidų naudojimą dabar E, socialinius ir politinius pokyčius skatina neracionalių mitų plitimas. Mes pastebėjome, kad visuomenės nuomonėse dominuoja skepticizmas. ES reglamentuotojai turi pakilti aukščiau to skepticizmo. Atsiradus dirbtiniam e, intelektui ir automatizmui, ūkininkavimas išgyvena technologinę revoliuciją, dėl kurios sumažės augalų apsaugos produktų naudojimas. Tačiau mes, siekdami geresnės ateities, turime pasirūpinti, kad reguliuotojai pagreitintų naujų tikslingesnių chemikalų naudojimą ir jų tvirtinimą. Teisės aktais turi būti subalansuotas uh, poveikis. Pagalvokime apie tai, kaip labai toksiški ir pavojingi produktai yra naudojami. Vokietijoje Uh, kontroliuoja susidariusią padėtį ir bet ar galime mes lyginti augalų produktų tvirtinimo procedūras skirtingose valstybėse narėse? Stebuklingo atsakymo sveiko maisto gamybos procese nėra. ES visas maistas yra saugus ir maistingas, tačiau kai kurios gamybos sistemos ne visiems yra įperkamos. Ir uh, E, negalėjimas įpirkti maisto turės įtakos žmonių sveikatai ir ilgamžiškumui. Ačiū. Merci. La parole est à Norbert Linz. Ačiū, darau dabar žodis Norbertui Linsui. Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimas, poniai Achtenberg. Man neaišku, ar jūs kalbate apie leidimų išdavimo procedūros gerinimą ar daugiau apie bendrą kampaniją siekiant uždrausti pesticidus. Kokie jums cheminiai augalų apsaugos produktai būtų priimtini? Pone Achtenberg, prašom. Du klausimai čia man tai buvo. Mano pasisakymas buvo skirtas atsakyti į klausimą, kaip galima pagerinti leidimų uždėjimo procesą sistemą ES. Todėl aš kalbėjau apie tai, kaip gali būti, kad kriterijai, kurie yra įrašyti teisės aktuose, kaip jų laikytis. Būtent to manęs prašyta buvo šiandien. E, Kalbėdama apie Greenpeace požiūrį į pesticidus, aš sakiau, kad taip mes manome, kad yra pesticidų, kurių atvejais nustatyti neigiami poveikiai ir reikia imtis veiksmų. Po to yra naujų pesticidų ir prieš mane kalbėjęs ponas kalbėjo apie tikslingai naudojamus cheminius produktus, kurių atžvilgių ES ir kitos valstybės greičiau, ko gero, patvirtins leidimus, o nesužinos visą informaciją. Greenpeace nori ir to, ir to. Mes norime tinkamai, tinkamo įstatymų taikymo, tai yra, kad kai turime pakankamai duomenų apie pavojus, reikėtų jų naudojimą riboti ir drausti per ilgesnį laiko, to laikotarpį, nes Aišku, pirmiausia, reikia sumažinti pesticidų naudojimą, nes cheminė našta aplinkai yra netvari ir tai mums galiausiai neleis ateityje gaminti maisto. O mūsų perspektyva, žvelgiant apskritai į pesticidų naudojimą, yra tokia, kad daugiau pesticidų atsiranda jie yra saugus, kol nėra žinomas jų poveikis. Laikui bėgant tas poveikis pasirodys, bus įmamasi veiksmų juos šimti iš naudojimo. Kiekviena sėki bus kovojama, o tai neverta daryti. Mes teršiame savo aplinką pesticidais, kurių nereikėjo iš pat pradžių naudoti. Nikodinojo istorija ir labai daug ką pademonstruojanti. Taip, e, įvairūs fosfatai yra problema. Tai yra aišku, gamintojai pateikė fantastišką naują produktą, neonikotinoidą, kuris ir daug toksiškesnis, naudojamas kitaip, mažiniais kiekiais, apdorojant iš karto sėklas ir jie teigia, kad tai buvo tikslingas naudojimas ir e, saugu, bet pasirodė, kad taip nėra po 20-30 metų. Ir ką aš nuolat girdžiu iš kolegų iš mokslinėme skyriuje, taip įvyksta kiekvieną kartą. Todėl, žvelgiant iš mokslinės perspektyvos, nėra prasmės vieną molekulę keisti kitą, vėl ir vėl ir sakyti, mums reikia naujų, dar naujų. Jau jų daugybė yra aplinkoje, likučiai pasirodo besantis ten, kur pesticidai niekad nebuvo naudojami, tol reikia imtis veiksmų išsaugoti aplinką. Klausimas yra ne tik susijęs su aplinka, mes esame priklausomi ir nuo aplinkos, ir ūkininkavimas priklauso nuo sveikos aplinkos, sveikos dirvos, švaraus vandens. Todėl, remiantis moksliniais pagrindais, mes sakome, kad reikia mažinti cheminių pesticidų naudojimą Ačiū, ponas Bartstas. Ačiū, pirmininkė. Jau per patį pirmąjį komiteto posėdį komisija mus, mums sakė, kad leidimų procesas aktyvioms medžiagoms yra toks e, ir leidimų išdavimas yra vykdomas sąjungos lygmenių, o produktams leidimai išduodami valstybės narėse mes sužinojame, kad produktai turi kaupiamąjį poveikį ir dėl to jie tampa pavojingesni negu aktyvios medžiagos pačio savaime. Daugale išklausimų su nacionalinės ekspertai sužinojame, kad valstybės narės arba kai kurios valstybės narės negali atlikti tinkamų produktų vertinimo ir bent jau ne visų produktų, jos neturi išteklių, darbuotojų, finansinių pajėgumų ir kartais jos neturi e, mokslinių pajėgumų. Todėl norėčiau paklausti Franciskos Achterberg ar pono Pižono, kaip išspręsti šią problemą. E, galbūt ponas Pižon galėtų pirmas atsakyti. Taip, sudėtingas klausimas. Ačiū už tai, kad uždavėte jį. E, jis tuo sunkesnis dėl to, kad yra ir politinis. Nes kai kurios nacionalinės agentūros iš tikrųjų turi pajėgumų ir geresnių pajėgumų negu mes, ką mes turime ES lygmenių. Todėl protingas atsakymas būtų mm, naudoti tai, kas veikia ir taip dirbti, tačiau pavojus yra tas, kad atsiras pagunda viską suderinti, kad visi kalbėtų vienu balsu. Pavyzdžiui, kitų medžiagų bisfenol A ar kitų medžiagų atvejais EFSA. EFSA nepatiko Prancūzijos agentūros ar Danijos agentūros e, pateikta skirtinga nuomonė. Tai, man atrodo, labai sveika ir tai, tokia sistema turėtų išlikti. E, jie kalbasi tarpusavėje, tarpusavėje dirba kartu, yra tinklai, kurie yra sukurti. Nors aš, tiesą sakant, labai gerai sistemos nepažįstu, bet vėlgi manau, kad viskas susiveda į pajėgumus, kuriuos turime Europos lygmenių. Jeigu norime, kad tas darbas būtų vykdomas geriau, reikia suteikti ir tam tik reikiamas priemonės. Žmonės ne visada supranta, kad tai, ką daro EFSA yra tiesiog literatūros apžvalgos. Jie negi negauna produktų pavyzdžių, bent jau galėtų gauti juos pra, pradžiai. Ir po to turėtų savo po, poreikius mokslams tyrinimams galėtų atitinkamai pateikti ir finansavimo prašymus. Dabar yra dėlis netiktikimas. Tai yra taip pat ir politinis klausimas, pratinė problema. Daug kas kalba apie kitą laikotarpį kaip inovacijų laikotarpį, tačiau viena iš priežasčių, dėl ko EFSA vis sunkiau rasti nepriklausomai ekspertų, yra dėl to, kad ES, ES ir nacionalinės e, finansavimo, mokslo finansavimo politika nukreipta į privačią viešą partnerystę. Taigi mokslininkai turi užmėgsti ryšius su e, verslu, kad galėtų gauti viešą finansavimą. Tai yra politinė problema. Tai yra jūsų reikalas. Horizontas Europai bus aptariamas, aptariant daugiametę finansinę programą ir turite turėti galvoje, kad viešos privačios partnerystės gali būti geros kuriant produktus, bet kalb, vertinant riziką, tai yra mirtinas kelias. Ačiū. Pone Terberg, ar norite papildyti? Aš nežinau, ar supratau klausimą, ar dėl žinių e, ekspertų trūkumą nacionalinėse agentūrose, kad jie negali dirbti kaip e, ataskaitį teikianti valstybė narė, ar tinkamai vertinti medžiagas. Paskutinis aspektas. Nacionalinės valstybės ne visada, kaip sakė Martinas, turi pakankamai ekspertų finansinių e, lėšų kad, ar darbuotojų, kad galėtų įvertinti augalų apsaugos priemonės, kurios gali turėti kaupiamąjį poveikį ir gali būti pavojingesnės ir žalingesnės negu pačios aktyviosios medžiagos. Ir kaip e, tą sistemą pataisyti. E, nes dabar vienas, vienas dalykas vertinamas ES lygmenių, kitas nacionaliniu. Dabar suprantu. Sakykime taip, iš principo kiekviena iš agentūrų turėtų turėti visas, visus pajėgumus, kad galėtų e, atlikti savo darbą kaip galima geriau. Yra pateikta EFSA pasiūlymų ir mokslinių patarimų mechanizmo. Viską sutelkti EFSOS rankose, turėti vieną gerai suformuotą, apmokytą rizikos vertintoje, tiek vertinant aktyves medžiagas, ir tai, ką reikėtų vertinti Europos lygmenių sinergijas, sudėtinių medžiagų ir galutinių produktų. Aš nežinau, ar galiu pasakyti, kad tai yra gerai. Konceptualiai taip. Viskas bus vienoje vietoje, daug, daugiau būtų žinoma apie aktyves medžiagas, kai žinai viską apie derinius ir apie jų panaudojimo lygmenį, ir taip toliau. Konceptualiai tai yra patrauklus variantas. Praktiniu aspektu, turint galvoje, ką aš sakiau anksčiau, dėl EFSOS požiūrio ir, sakyčiau, konkrečiai dėl jų tų dokumentų kopijavimo, gamintojų pateiktų duomenų kopijavimo, jiems tai ne problema. Jeigu rizikos vertintojas sutinka su viskuo, ką sako gamintojas. Taigi, žvelgiant iš šios perspektyvos, dabartinė EFSA, kuri pakankamai neatsitolina nuo pramonės ir nepripažįsta problemos, jeigu rizikos vertinimas yra nukopijuotas nuo na, gamintojo prašymo medžiagos, tai aš nenorėčiau, kad EFSA darytų tą darbą, galbūt kita agentūra, bet EFSA šiuo metu nepajėgi to daryti. Ačiū. Gijom Balas vietoj Simonos Bonafė. Taip, ji atsiprašė ir negalėjo ilgiau čia pasilikti. Pirmiausia, klausimas poniai Achterberg. Galbūt ir ponas Pižo galėtų jį atsakyti. Pramonė ir žemės ūkininkai e, e, išvardė aktyves medžiagas, kad tų medžiagų panaudojimas mažėja. Žvelgiant į skaičius, tai komisija sako, kad e, buvo tiek ir tiek e, molekulių, kurios e, buvo naudojamos ir dabar jų daugiau. Taigi, kaip šiandien paaiškinti tą mitą, kad naudojama vis mažiau molekulių, kai vis daugiau yra išduota leidimų. Taigi aš nesprantu. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra toks. Pone pirmininkė, kartu e, sustikome su EFSA Parmoje ir diskutavome su jais tuo metu. Įdomu buvo tai, kad EFSA sakė du dalykus. Pirmas, kad kad jie atsako į komisijos prašymą atlikti vertinimą. Ir jeigu gerai pamenu, EFSA sakė, kad glifosato atveju buvo užduotas vienas klausimas, ar ta medžiaga yra kancerogeninė ar ne. Bet neužduotas buvo klausimas apie poveikį dirbai, apie tai, kad jį reaguoja kaip nors su kitomis medžiagomis, kurios naudojamas raundapė ar tai kelia problemų ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, kyla klausimas, kuris yra svarbus, tai yra vadovavimo grandinė. Ir aš norėčiau užduoti tokį klausimą poniai Achterberg ir ponui Pižon. Ar tyrimų nepriklausomumas galima manyti, kad principas yra, kad teršėjas moka? Matome, kad yra problema EFSA autonomijos klausimas yra susijęs su jų vertinimais. Ir yra problemų su ekspertų nepriklausomumu kartais ar ir klausimas yra svarbus, yra žinoti, ar šiandien jūsų nuomonė EFSA turi pajėgumų prisidėti prie nepriklausomų tyrimų ir ar ji yra, yra įpareigota prie jų prisidėti. Ačiū, ponia Achterberg, prašom. Taip pat atsakymą. Ačiū už klausimus. Dėl pirmojo klausimo. Tai yra klausimas mano kaimynui, nes e, jis sakė, kad kad per metus po vieną aktyvę medžiagą prašoma patvirtinti. Tai akivaizdu, kad taip nėra, kad aktyvių medžiagų skaičius mažėja, priešingai jis didėja. Mano interpretacija yra tokia, kad jeigu kas nors teigia, kad tas skaičius mažėja ir kad e, e, ūkininkų cheminių priemonių rinkinys mažėja, tai, tai daromas sprendimas sušvelninti taisyklės ES. Aš taip ir suprantau kolegos pasisakymą. Dėl antrojo klausimo. Ar EFSA gali pasiremti vien tik tai nepriklausomais tyrimais. Na, vertinami du dviejopiai tyrimai. Tai yra nepriklausomoje literatūroje paskelbti recenzuojami tyrimai, siekiant e, rimtai e, išsiaiškinti rezultatus. Bet yra kita dalis, ko negali atlikti nepriklausomi mokslininkai be finansavimo, tai yra ilgalaikiai tyrimai, bandymai su gyvūnais, iš esmės, siekiant išsiaiškinti lėtinius poveikius, lėtinį poveikį. Ir, kaip girdėjau, tai kainuoja milijonus. Universitetai savo lėšomis, aišku, to negali padaryti. Tokius tyrimus turi finansuoti pramonės įmonė, bet neturi būti pramonės užsakoma, nes akivaizdžiai matome, kad tie duomenys, kurie yra generuojami, patikrinami, ar jie atitinka reikalavimus. Duomenų lentelės gali būti teisingos, bet jų interpretavimas, analizė ir rezumė bei pateikimas reguliuotojams yra arba laboratorijų, kurios gauna užsakymus rankose, arba pramonės rankose. Ir čia gali atsirasti įvairių dalykų. Čia gali atsirasti šališkumas. Tai lengviausia būtų turėti mechanizmą, kuomet tyrimus užsako nepriklausoma organizacija, nebūtinai ta, kuri vėliau vertina tas, tuos tyrimus. Tai nebūtinai turi būti EFSA. Bet finansuoti tai turėtų pramonė. Bet nepriklausoma organizacija turi būti atsakinga už tyrimų užsakymą ir už e, tų tyrimų vykdymo priežiūrą. Merci, M. Pigeon. Pone Pižon. Ačiū. Frančiska jau atsakė į klausimą kolegų vardu. Dėl jūsų klausimo, ponė Balaš. Egzistuoja konkreti naujų gaminių problema, kurie dar netiekiami rinką, bet jų atveju nerengiamos studijos. Jie netiriami yra. Ir tenka dirbti apgraibomis. EFSOS išteklių ir priemonių klausimas jau buvo keltas. EFSA gali dirbti tik remdamasis šiandienos duomenimis, tais duomenimis, kurie jai teikiami, ar juos duotų pramonė, verslas ar universitetai. Ir tai yra problema. Pesticido lobistai. E, e aktyviai pavyzdžiui, veikia dėl tų atliekomių e, studijų ir tyrimų kainos. Teigiama, kad pramonė per metus e, skiria, pavyzdžiui, 200 200 milijardų eurų, kad būtų atliekamas e, kolegų įvertinimas. Ir tai taip pat susijęs su intelektinės nusaibės apsauga. Tačiau viską kontroliuoja pramonė. Kai tik tai kažkas įgyja įrodymus, tai reiškia, kad kontrolė atsiduria pas juos. Ar tai kalba būtų apie tarpininkus, apie kuriuos kalbėjau savo pasisakymę, ar apie kitokius atvejus, tas pas pasakyti nėra arba ir apie finansavimo sistemas. Kai kurios sistemos, kai, kai ir e, institucijos Prancūzija finansuojamos iš kai kurių mokesčių. Čia ne problema, bet reiktų, kad kai kurie klausimai būtų pakeisti Europos mastu, bet balsavimas taryboje turi būti vieningas. EFSA tikrai daug gautų ir laimėtų uh, įgyti daugiau galimybių, pasinaudoti kitais ekspertais, įvair... <coughs> jeigu kai kas pasikeistų. Tai iš tikrųjų dar viena mūsų darbo tema ir mes teiksime pasiūlymus dėl išteklių ir priemonių, dėl galimybių pasinaudoti kitokiais ištekliais ir tikrai reikia uh, tuo klausimu sparčiai dirbti, bet nenoriu, kad prasidėtų diskusijos dar ilta tema. Todėl toliau žodis poniai McIntyre. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą ponui Čin. Noriu pasakyti, kad jo prezentacija mane e, labai sužavėjo, nes mūsų komitetų ypač svarbu išlaikyti tokių kalbėtojų kaip jis, praktikų, kurie nu, nu, nušviestų optimistinę ateities vaizdą, nes mes esame labai susirūpinę, bandydami suvokti, kaip galėtume e, gerinti aplinką, švarinti ją ir atsisakyti pesticidų. Todėl ponas Čin patikė gerų minčių. Turiu iš tikrųjų porą klausimų. Jūs sakėte, kad plėtojami lab, tiksliniai, tikslinės augalo apsaugos priemonės, kurių poveikis bus ribotas. Kaip suprantu, tai turi būti susijęs su naujosiomis technologijomis. Norėčiau paprašyti, kad šiek tiek daugiau pakalbėtumėte apie tai, kaip to galima pasiekti ir kaip tai funkcionuotų praktikoje. Bet manau, Ir negirdėjau, kad jūs ragintumėte reglamentavimo procesą sumažinti arba atsisakyti taisyklių. Iš jūsų pasisakymo aš supratau, kad mums reikia viską paspartinti. Jeigu iš tikrųjų viskas taip ir yra, tai tuomet mums visiems praverstų saugesni, e, našesni mažesnę riziką keliantis pesticidai, jeigu tik pavyktų juos patvirtinti sistemoje. Norėčiau, kad pakomentuotumėte tai ir bendrai pakalbėtumėte apie naujas cheminės medžiagas ir naujasias technologijas. Ačiū. Jeigu kalbame apie tikslinės cheminės medžiagas, tuomet, kur, kuriant cheminės medžiagas gana ankstyvame etape, tampa aišku, per kuriuos kelius ta medžiaga pateks į augalą ir jį nužudys. Ir turėdami tą informaciją galime prognozuoti, ar ta cheminė medžiaga bus saugi ar netokia saugi. Ir manau, kad e, už reglamentavimą institu atsakinga institucija galėtų prastumti sparčiau tas cheminės medžiagas, kurios yra saugesnės, nes būtent to, tokių cheminių medžiagų reikia ūkiuose, kiek įmanoma greičiau. Kai kalbame apie naujasias technologijas, tai čia reikia pasakyti, kad dubliuojasi naujosios technologijos ir tie, tie, tie organizmai, kurie yra nereikalingi, nereikalingi. nematoidai, pažiūrėjau, nematodai, jeigu galime panduoti tokias medžiagas, kurios naikintų būtent ta, tų nematodų lervas. Man atrodo, kad būtent tokį kelią turėtume rinktis ir juo eiti. Aš norėčiau paaiškinti kai ką. Nes manau, kad kartais nesuprantama, kas yra biopesticidas ir biologinis agentas. Biopesticidas yra pesticidas kuris išgaunamas iš paties augalo. Kai kurie iš tų biopisticidų yra labai nemalonus. Manau, kad visada geriau natūralus nuodas nei sintetinis nuodas. Biologiniai agentai yra tie kaip tie mano nematoidai ir jie daug jų, jų, jų poveikis, jų tikslas daug tik labiau mm, Mm, tiks, tikslinis. Ir galima pasirinkti, kurias pikdželės norime išnaikinti. Galima taikyti labai tikslinės priemonės. Ir man atrodo, kad tai geriausias sprendimas ir ūkininkui, ir aplinkai, ir ekonomikai. Ir taip tikrai labai smarkiai sumažintume likutinius e, cheminių medžiagų kiekius aplinkoje. Mm. Ačiū toliau, ponė Müller. Pone Achterberg, birželio mėnesį Greenpeace organizacija sutrikdė eismą Münchenė, nes išpylėte 13 tūkstančių litrų dažų Aš turiu visą informaciją apie tą incidentą. Ir radau tą informaciją ryč domenų bazėje. Ir ten taip pat sakoma, kad reikia vengti teršti vandens telkinius ir kad ta medžiaga jūsų naudota nėra biologiškai suiranti. ir jūs turėtumėte į tai atsižvelgti. Tagespiegel. Berlyno tarnybos turėjo panaudoti didelius kiekius vandens, kad, kad išvalytų. Todėl noriu paklausti jūsų štai ko. Ar jūs manote, kad jūsų organizacija elgesi atsakingai? Ir atliekate rimtą rizikos vertinimą. Ir turiu klausimą ponui Čin. Visi sutarėme, kad augalų apsauga turi būti tikslinė, bet dėl gribelinių parazitų kartais pavojus kyla ir žmonių sveikatai. Ir kokios yra galimybės apsaugoti apsau, tai augalus nuo e, grybų. Pone Miller, aš suprantu, kad netrukus prasidės rinkimų kampanija, bet dabar mes turime sutelkti dėmesį į pranešimą. Aš nežinau, ar, ar buvo tinkamas jūsų klausimas. Dabar yra 17.38. Aš siūlau, kad iš karto būtų pereita prie antrojo jūsų žoto klausimo, nes turime laiko pirmajam jūsų klausimui. Galite kitą progą tai aptarti, nes bijau, kad neužteks laiko visiems atsakyti. Pone Činai, prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė. Mano institucija e, užsima pasėlių stebėsenos veikla ir mes e, tai darome konkrečiose stotise, stebima, ar atsiranda sporų, pavojingos sporų aplinkoje. Kai tik tai jas aptinkame, tos poros yra, patenka į tam tikrą įrenginį, kuris yra sujungtas su kompiuteriu, kuris iš karto pateikia DNR formulę tos poros ir nusiunčia koduotą žinutę į mobilųjį telefoną. Ir tokios stotis veikia visoje šalyje ir mes visą laiką stebime situaciją. Mums nereikia e, taikyti griebtis tų fungicidų E, ir tikriausiai visi sutiks, kad tai geras dalykas. Ir kai tik tai aptinkama spora, kartais e, aptinkame labai nemalonių e, grybelinių lygų sukėlėjų. Iš karto žinome, kokios koks štamas aptiktas ir kokią cheminę medžiagą geriausiai panaudoti, kad, minim, kad iki minimumo sumažintume pasipriešinimą, kad iš karto išnaikintume tą medžiagą. Taigi tai ateitis, man atrodo, tikrai nepaprastai įdomi šiuo požiūriu. Ačiū, ponė Hazekam. Prieš mūsų komitetui parengiant galutinį pranešimo projektą mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus bendrąjį maisto produktų E, teisės aktą ir augalų apsaugos priemonių teisės aktus. Norėčiau, kad ponia Achtenberg arba ponas Pižon pakomentuotų, ar jų nuomonė tie du teisės aktai šiuo metu svarstomi atitinka jūsų e, reikalavimus dėl skaidrumo ar kitų aspektų. Ar jūsų nuomonė tie du teisės aktai išspręs jums rūpimus klausimus ir piliečiams rūpinčius klausimus? Ir ką mūsų komiteto rengiamas pranešimas turėtų pasiūlyti? Ir e, galite atsakyti vienas iš, iš jūsų, nes abiems nėra laiko tai daryti. Mes visada manėme, kad maisto produktų bendrasis teisės aktas užtikrina reikalingą skaidrumą, e, išnagrinėti visus rezultatus, duomenys, kuriuos vertina rizika įvertinantys e, pareigūnai e, rizikos veiksnių vertinimo ataskaitos šiuo metu nėra viešinamos. O jūsų pasiūlyme ir komisijos pasiūlyme keičiasi vienas svarbus dalykas. Komisija nori sukurti, numatyti prievalę EFSA skelbti, viešinti visas apžvalgas e, sektoriaus, kurios šiuo metu nėra viešos. Iš anksto prieš EFSA paskelbent savo nuomonę dėl tų apžvalgų, tai yra geras dalykas. Matėme, kad tame pasiūlyme yra kai kurių nuostatų dėl mūsų teisių susipažinti su informacija pribojimo. Nes kol kas turime labai daug galimybių susipažinti su informacija, kai jos paprašome. Reikalingas pakeitimas, keli pakeitimai šiam pasiūlymui, kad tos teisės išliktų. Tai mums labiausiai rūpintis dalykas. Merci, monsieur. Ačiū. Pane Donanau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gegužės 15 dieną aš klausiau uh, apie neonikotinoidus augalų apsaugos agentūros ir buvo atsakyta, kad 4 procentais atvejų rizika yra padidėjusi ir apie tai reikia pagalvoti. O visiems kitiems 96 procentams e, galima naudoti šios produktus e, nebijant. Mane labai nustebino Andriukaičio atsakymas, komisijos nario Andriukaičio atsakymas, kokiu sprendimu Europos komisija balandžio mėnesį nusprendė uždrausti trijų rūšių neonikotinoidus, jeigu, kaip tvirtina ši lobistinė organizacija, 96 atvejais numatomų atvejų, nu, 96 atvejais rizikos nėra. Komisijos narys atsakė rūpjūčio 24 dieną, atsakymą iš tai jums rodau, cituoju. Visų šių atvejų nekrenksmingumo garantijos nebuvo įrodytos, todėl Europos komisija nesutinka su šios lobistinės organizacijos pareiškimais. Ir Europos komisija e, nėra garantuota, kad 96 atvejais nėra daroma žalos. 10 procentais atvejų nėra daroma žalos. Taigi aš darau išvadą. Arba CPA e, generalinis direktorius melavo mūsų specialiajam komitetui, arba ši lobistinė organizacija meluoja. Mano klausimas todėl dabar ponui Pižum. Ar jūs manote, kad reikia uždrausti meluojančius lobistus, uždrausti jiems įeiti į Europos parlamentą, kaip kad buvo nuspręsta 2017 metais e, Monsanto lobistams? Mano atsakymas bus kaip e, trumpas, ponė Pižum. Taip? Merci. Ačiū. Pone Makintaja, jūs kaip EKR frakcijos koordinatorė galite pateikti papildomą klausimą. Norėčiau vieną dar klausimą ponui Čin pateikti. E, jūs sakėte, kad nuodai yra nuodai. Ir e, apie kai kurios dalykus jūs žinote geriau negu aš ir žinote, kas yra purškiama. Bet dabar atrodo, kad išriškėjo tendencija kalbėti, kad sintetiniai chemikalai yra blogai, o viskas, kas yra natūralu, yra gerai. Tada nieko blogo, jeigu varis bus naudojamas vynogynuose, nes tai yra natūralus dalykas. Bet negerai yra naudoti glifosatą. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai. Yes, thank you. Well, I have some... Labai ačiū. Aš labai tvirtą poziciją turiu apie dėl to. Varis yra 29 e, cheminių elementų periodinės lentelės elementas. Ir iki pat 33 elemento galėtume meiti, ten yra arsenikas. Ar jūs galvojat, kad arseniką reikėtų purkšti vynogynuose? O būdavo taip, dabar jau nebepurškiama. Ar varis turėtų būti purškiamas? Ne, nes jis yra kenksmingas. Labai griežtai tai yra E, e, nuneigiama. Yra medžiagų, kurios natūraliai egzistuoja, bet jos yra siubingi nuodai. Vien dėl to, kad viena ar kita medžiaga gamtoje atsiranda ir kad tai nepadaro jo nenodingų ir tai tie nuodai nėra nei kiek geresni negu sintetiniai. Euh, euh, euh. Taigi, labai griežta nuomonė. Pone Pižum, prašau. Aš norėjau trumpai sureaguoti į šį pasisakymą. Aišku, nuodai yra nuodai. Tik tai taip jau yra, kad gamtos nuodai yra e, skylantis gamtoje, biologiškai. Tai yra didžiausias skirtumas. Aš dar trumpą komentarą noriu pasakyti. Jeigu arseniką pavartotumėt, numirtumėt, visai nesvarbu, kaip greitai jūsų kūnas suirtų. Madame Simon Delsou. Norite pateikti papildomą klausimą, ponė Makintai? Taip, iš tiesų visos medžiagos, kurios ateina iš gamtos, yra neatsparios, jos neišlieka. Tai yra pagrindinis skirtumas. Tai puikiai žinom, ar ne? Pane Dornanau? Antras klausimas. Kaip jūs žinote? Gal šį klausimą aš skirsiu Greenpeace atstoviai. E, BŽP pagrindinis tikslas, kuris yra paminėtas 39 straipsnėje, yra žemės ūkio produktivumo gerinimas. Niekarto nėra paminėti terminai aplinka, biologinė įvairovė, kokybė ar sveikata. Tame straipsnėje apie tai nėra kalbama. Ir jeigu Europos sutartys yra svarbiausias Europos teisės aktas, tai bendroji žemės ūkio politika E, kuri akcentuoja produktivumą visais ES lygmėmis ir visuose sprendimuose dominuoja, tai yra logiška. Mano klausimas būtų toks, ar jūs nemanote, kad tas produktivumo gerinimo tikslas iškaltas akmenyje ES sutartyje iš tiesų apsaugo sveikatą ir aplinką? Ačiū už atsakymą. Madame Akarbė. Pone Achtenbergė. Um, it, it is not my under... Netaip aš suprantu bendrą žemės ūkio politiką. Ji netrukdo, mano supratimu, uh, aplinkos apsaugos priemonėms. Kalbamegi apie žalinimo priemonės ir visą tai kitą. Visą tai yra įrašyta siekiant aplinkosauginių tikslų. Aišku, galima dar daugiau numatyti, galima numatyti paskatas mažinti pesticidų naudojimą ir panašiai. Aš čia nematau jokio prieštaravimo. Uh, vien dėl to, kad yra vienas paminėtas tikslas, nereiškia, kad kiti tikslai tai neegzistuoja ir e, jokių būdų nereiškia, kad mes negalime apsaugoti aplinkos. Man atrodo, kad ponia Ornano kalbėjo apie reformos e, pirminį tekstą, turbūt jis ne, gerokai jau buvo pakeistas, pagalvokime, e, kiek daug metų, nuo 80-ųjų metų BŽP dabartinės tekstas galioja. Tai aš įsivaizduoju, kad viskas yra smarkiai pasikeista ir dabar yra atsižvelgiama ir į aplinkosaugos, ir žmonių sveikatos sumetimus. Ar jūs turėtumėte tai paskaityti. Nagi, o dabar aš noriu pasveikinti atspariausius mūsų komiteto narius, kurie išliko iki posėdžio galo. Labai ačiū abiejų diskusijų dalyviams, oratoriams už tai, kad e, taip tiksliai pristatė savo nuomonės ir aš norėčiau pabrėžti, kad e, esame dėkingi už tai, kad jūs padėjote savo e, pateiktą informaciją mums toliau dirbti. Ir taip mes galėsime aptarti mums likusias temas plačiau. Liko kelios minutės. Todėl aš dabar suteiksiu žodį e, dar vienam svečiui, kuris pristatys mums, kas vyksta kitoje Atlanto pusėje. Excuse me, čia did And... Pirmininkė darbo tvarkė yra. Jūs nutraukė diskusiją, kad papildomą klausimą įrašytumėt, jau pradėjom vėluodami. Turim darbo tvarkį, dėl kurios susitarto, jūs dabar savo ruoštų pakeičiat. Pone Makintaja, kaip įprasta, jūs neišklausėt, kas buvo pasakyta posėdžio pradžioje. Aš diskusijos e, posėdžio pradžioje sakiau, kad mes e, leisime visiems pasakyti Taip ir buvo, visi pasisakė, daugiau norinčių klausti iš salės esančių deputatų nematau. Ponas Tas, jeigu norės dar kaltą, galės klausti, bet jis sakė, kad nebenori, tai yra svarbiausia. Ir dabar aš siūlau ponui Bundon pasisakyti. Aš pats dėl darbo tvarkės uh, Jokių komentarų neturiu. Darbo tvarkė baigėsi. Aš dėkoju visiems svečiams, dėkoju visiems parlamentarams už jūsų ypatingą, neįtikėtiną atsparumą. Nežinau, ar jūs čia glifosatu paveikti ar kuo kitu, bet esate labai atsparus. Ir aš dabar suteiksiu žodį ponui Bonon per likusias keletą minučių garbingai pristatyti klausimą, kuris mums yra labai įdomus. Tai yra labai svarbi tema mums ir labai svarbu sužinoti, kas vyksta kitoje Atlanto pusėje kas nuveikta. Suprantame, kad ten akcentuojame, jog pesticidai yra labai naudingi. Ir pažiūrėkime, ką jūs norėtumėt pasakyti šio klausimu. Uh, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu Jums visiems padėkoti už tai, kad čia atėjote už tai, kad klausėtės ir teikėte gerus klausimus. Tai yra puikiai komanda, kuri žvelgia į pasaulio ateitį ir galvoja apie žmonių sveikatą. Mes galvojame ir apie žmonės, ir apie gyvūnus, ir apie vabzdžius, ir apie žuvis, ir apie mikrobus. Neįtikėtina, kad jūs visi taip entuziastingai rūpinatės visuotinę biosferos gerovę. Norėčiau pasakyti, kad Junktinėse Amerikos valstijose kaip tik įvyko teismo bylos nagrinėjimas. Vienam dėl vieno asmens, kuris susirgo limfoma dėl Roundup per aktyvaus naudojimo. 189 milijonus dolerių. Jis reikalavo E, kompensacijos ir e, didelė dalis tos sumos buvo skirta Monsanto už tai, kad 20 metų jie manipuliavo mokslininkų išvadomis. Jau iš anksto buvo aišku, e, dar 99-98 metais, kad yra pakankamai studijų rodančių, kad daroma žala naudojant Roundup DNR. Ta pati daro ir glifosatas ir e, studijos buvo išnagrinėtos viduje. E, vienas iš konsultantų Monsanto tą padarė, bet e, nebuvo perduota ta informacija nei EPA, nei EFSA. Tiesiog buvo tęsiama gamyba, buvo skelbiama, kad dėl to jokių problemų nebus. Tai suklaidino klaidino EFSA ir visą pasaulį 20 metų. Labai daug tos informacijos išriškėjo per teismo e, posėdžius. Aš pats e, mačiau visas stenogramas. E, visi teismo duomenį yra skelbiami internetu, internete, kur ta informacija yra labai aktyviai vartojama. Galite patys Google įvesti Monsanto Papers ir atrasit labai daug informacijos. Mes patys įtraukime papildomų dokumentų, papildomų įrodymų, e, bylos, teismo bylos stenogramų ir e, kitų dokumentų. Pagrindinis darbo tikslas - išsiaiškinti, ar mokslas suteikė pakankamai išvadų, E, reguliavimo institucijoms ir ar tos išvados yra tinkamos. Išplatinti dokumentai parodė, kad e, nebuvo pateiktos tos išvados. Yra netgi pareiškimų, kad studijos buvo iškraipomos ir e, manau, kad rekomendacijos, kurios yra teikiamos yra nepaprastai svarbios. Tas studijas užsakė nepriklausoma agentūra, ją finansavo gamintojai, kurie pelnėsi tuo. Tai yra puiku. Manau, kad visa tai bus naudinga. Aš pats į bilinėjimąsi įsikišau jau ankstyvame etape, kai buvo išreikštas susirūpinimas dėl apdulkintojų. Tai, ką aš išgirdau apie nekotinoidus, buvo tiesiog baisu. Uh, Aš e, e, labai susirūpinau tuo klausimu ir taip pat pradėjau galvoti apie ilgalaikį sąlytį su glifosatu žmonėms, kurie net nežino, kokį pavojų jis kelia. Galiu pasakyti, kad dar daugiau dokumentų yra atskleisti ir dabar jau žinome, kokio masto rizika yra, bet atsakymų į klausimus dar nėra. Merci, merci, monsieur Bon. Voyez, madame McIntyre, c'était pas si terrible que ça, finalement. Donc, voilà. Taigi, ponia McIntyre, nėra viskas taip baisu. Taigi išklausėme, kas vyksta už Atlanto šią temą. Ir nieko baisaus, kad pasiūliau porą minučių mūsų svečiui pasakyti. Ir kaip sakiau iš pradžių, kas norite, galite e, pasirinkti USB laikmeną, kurioje pateikti duomenys Ši procedūra buvo skirta tam, kad mes parengtume kaip, geram, kaip galima geresnį pranešimą. Dėkuoju visiems už dalyvavimą, už jūsų įnašą ir žinoma mūsų ekspertams labiausiai. Ir man liko kelios sekundžių, aš noriu padėkoti vertėjams, be kurių pagalbos mūsų darbas nebūtų buvęs įmanomas. Ačiū, puikiai padirbėta.